Okay. Um, good morning, everybody, and uh, welcome to. Labas rytas visiems. Sveiki susirinkę į šį posėdį, kuris skirtas lyčių lygybei ir kalbėsime apie ekonominį šio reiškinio aspektą. Ir dabar, manau, galime pereiti iš karto prie diskusijų. Pirmasis kalbėtojas. Džiaugiuosi pristatydamas poną Džanį Pitelą, Europos parlamento vicepirmininkas. Jam įžanginis žodis, prašom. Dear members, dear chair. Gerbėmieji parlamento nariai, pirmininkė Mikaeli Gustafsonai. Man labai malonu Jūs pasveikinti pirmininko Martino Šulco vardu į šį renginį Tarptautinės moterų dienos šventę. Sveiki atvykę visi, ypač šiltai norėčiau pasiseikinti su čia esančiomis moterimis. Ir pirmiausia, norėčiau paskelbti pradžią Šios dienos moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Europos parlamente organizavo šį posėdį kartu su nacionaliniais parlamentais. Aš džiaugiuosi, matydamas tiek daug nacionalinių parlamento atstovų šioje salėje. Europos parlamento vaidmo sustiprėjo įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Ir nuo tada mūsų ryšiai su nacionaliniais parlamentais sustiprėjo 2013 metais moterų tarptautinės dienos minėjimo pagrindinė tema - moterų atsakas į krizę. Šios dienos minėjimas suteiks mums ypatingą galimybę aptarti moterų padėtį ir pasidalyti gerąją patirtimi. Toks pasikeitimas gerąją patirtimi yra itin svarbus moterų lygybės srityje, kuri tarsi nustumta į antrą planą e, vyruojant ekonominiai ir finansų kriziai. Kaip jūs visi žinote, nuo 2008 metų ES išgyvena giliausią ekonominę ir finansų krizę nuo Josios depresijos prasidėjusios 1930 metais. Ir visi ES piliečiai patiria neigiamas pasiekmes, bet ypač moteris. Ir ypač nukentėjo moterų teisės. Didėja nedarbas, įvestos griežtos taupimo priemonės, mažėja viešasis, viešosios išlaidos ir visa tai tiesiogiai veikia moteris. Be to, Krizės metu paštrėjo ir padaugėjo smurto prieš moteris atveju, taip pat e, priekabiavimo darbe ir panašiai. Europos parlamentas atidžiai stebi padėtį, moterų padėtį ekonominės krizės metu ir tai atsispindi daugelį Europos parlamento rezoliucijų, būtent siekiama stiprinti akcentuoti moterų teisių aspektą 11 dieną, moterų, e, vasario 11 dieną. Moterų teisų komitetas e, priemė rezoliuciją, kurioje teigiama, jog ekonominė krizė padarė didesnį poveikį moteriams nei vyrams. Moteris labiau veikia antroji krizės stadija būtent sumažėjus biudžetams, sumažėjus viešosiams išlaidoms. Ir ES ir valstybės narės turi imtis tinkamų priemonių, kurios padėtų pakeisti moterų padėtį. Svarbu pabrėžti ir tai, kad krizės laikotarpis suteikia galimybę permastyti politikos kryptis ir prioritetus. Taigi Krizė taip pat yra ir galimybė paspartinti struktūrinius ir visuomeninius pokyčius. Aš tikiuosi, kad šiandien vyks įdomi, gyva diskusija. Dėkuoju visiems už tai, kad parodėte susidomėjimą ir atvykote šiandien. Ačiū. Thank you very much, um, um, uh, uh, Mr. Pitella. Ačiū, ponas Pitela. Mums didelė garbė, kad jūs šiandien galėjote čia dalyvauti ir pasisakyti. Labai tuo džiaugiamės. Dabar tęsime posėdį ir Tarptautinė moterų diena Austrijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje švenčiama jau nuo seno ir šią šventę mini ir vyrai, ir moteris, kovojantis už lygias moterų teisės ir kovo su diskriminacija. Ir šiandien Europos parlamente turime galimybę uh, dalyvauti politinėme dialoge apie moterų teisės. Taip pat turime galimybę supažindinti piliečius su Europos parlamento darbu šioje srityje, atsižvelgiant į dabartinį kontekstą ir krizę ES ir valstybėse narėse. Tai yra svarbi proga aptarti, kaip ir minėjo vicepirmininkas Pitela, kokį poveikį krizė daro moterims ir kokios galimybės įveikti šią padėtį, dalintis geriausią patirtimį. Aš norėčiau pasisveikinti su visais kalbėtojais, kurie sėdi šalia manęs ir kurie pasisakys šioje konferencijoje. Mums labai džiugu, kad jūs priemėte mūsų kvietimą. Aš taip pat noriu padėkoti ir pranešėjai, parengusiai pranešimą moterų teisų komitete. Ir dėl šio pranešimo bus balsuojama Strasbūro sesijoje. Jei pavyko įvairiais aspektais apžvelgti krizės poveikį moterų padėčiai ir ten aptariami būdai, kaip būtų galima įveikti krizę, sustiprinant moterų teisės ir lyčių lygybę. Deja, komisijos narys Andoras negali šiandien dalyvauti mūsų posėdėje, tačiau šios dienos tema yra tokia svarbi, kad jis norėjo pasisakyti ir pristatyti komisijos požiūrį į šią temą. Ir jis įrašė vaizdo žinutę, kurią vėliau parodysime. Kaip aš ir sakiau, šiandien yra tarp parlamentinis posėdis Ir aš labai džiaugiuosi, kad čia Bruselėje šiandien yra daug nacionalinių parlamento atstovų. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, nacionaliniai parlamentai įgyjo didelį vaidmenį ES teisėkuros procese pagal Lisabono sutarties protokolus. Ir iš tiesų dialogas tarp ES institucijų ir nacionalinių parlamentų suintensyvėjo. Įvesta ankstyvo įspėjimo sistema, kiek tai susijęs su subsidiarumo principu. Parlamentų dialogas yra itin svarbus. Ir man labai malonu pradėti šios dienos diskusiją ir pirmiausia kalbėsime apie finansų ir ekonominę krizę ir jos poveikį moterims. Aš linkiu visiems įdomių diskusijų. Ir prieš pradedant diskusijas galbūt keletas praktinių pastabų. Galbūt galėčiau kalbėti švediškai, man bus paprasčiau. Jeigu švediškai nesuprantate, tai raginčiau visus užsidėti ausines. Vi hade tre stycken delar och eh, vi kommer att... Eh... Dėkoju. Šiandien mes aptarsime tris pagrindinės eh, temas ar sesijas ir po kiekvienos sesijos bus klausimų ir atsakymų raundas. Pirmoji pranešimų dalis galbūt bus e, trumpesnė, paskui antroji dalis ar antroji darbo grupė e, aptars tokias temas, kurių aptarimas užtruks e, ilgiau. Noriu priminti kolegoms, kad e, jeigu norėsite kalbėti, tai kalbėjimo laikas bus apribotas trimis minutėmis, kuomet norėsite reaguoti ar klausti. Ir e, maždaug leisime paklausti keturiems ar penkiems kolegoms, o paskui jų pateiktus klausimus atsakys kalbėtojai. Jeigu norite paklausti ko nors, jūs turite pakelti kortelę, ant kurios parašyta speaking card. Jūs e, parodysite tą kortelę ir atiduosite ją e, mūsų tarnautojams, kurie vaikščios tarp eilių. Ir tuo būdu jie jūs įrašys į kalbėtojų sąrašą. Na, o dabar suteikiu žodį pirmąjį kalbėtoją. Kaip žinote, trys kalbėtojos bus šioje dalyje. Pirma kalbėtoja, ponė Silvija Volbi, Lancasterio universiteto sociologijos profesorė. Žodis jums, ponė Volbi. Jūsų kalbėjimo laikas 10 minučių. I'm here today to speak Šiandien ketinu kalbėti apie finansų ir ekonominę krizę ir moterų atsaką į ekonomikos krizę. Kalbėsiu apie penkis pagrindinius aspektus sprendimų prieimimą, atsižvelgiant į lyčių aspektą, ekonomikos krizės poveikį vyrams ir moterims, taip pat valdžios sektoriaus deficito mažinimą atsižvelgiant į lyčių aspektą, ekonomikos augimo strategijos ir lyčių aspekto įtraukimas į visas politikos kryptis. Pirmiausia, sprendimų prieimimas. Finansų sektoriuje sprendimus priima beveik išimtinai vyrai. Tai reiškia, kad e, yra priimami labai rizikingi sprendimai. Bet svarbiausia, taip daroma žala demokratijai. Finansai yra labai svarbi socialinio ir ekonominio gyvenimo sritis, kuri daro poveikį visiems. Ir kaip Stiglicas teigia jungtinių tautų komitete, tie, kam daro poveikį sprendimai finansų srityje, turi dalyvauti priimant tuos sprendimus. Tai reiškia, kad moteris turi dalyvauti sprendimų prieimime, kai kalbama apie ekonomikos ir finansų klausimus, ir ne vien privačiame sektoriuje moteris turi dalyvauti ir vyriausybių komitetuose. Sprendimai priimti yra geresni, jeigu jūs priimant dalyvauja ir vyrai, ir moteris, jeigu nėra nepagristai rizikuojama ir jeigu yra laikomasi demokratinių principų įtraukiant ir vyrus, ir moteris priimant sprendimus dėl svarbiausių klausimų ekonomikos nuosmukis. Keletas jo etapų. Manė, matome, kad ekonomikos krizė daro skirtingą poveikį vyrams ir moterims. Ankstyvoje stadijoje didesnį poveikį patyrė vyrai, nes daugiau jų dirba statybos sektoriuje. Vis dar yra skirtumų profesinių požiūrių. Skirtingose ekonomikos sektoriuose dirba ne vienodas skaičius vyrų ir moterų, taigi ir poveikis jiems yra skirtingas. Tačiau antrasis ekonomikos krizės etapas labiau paveikė moteris, nes sumažėjo valdžios išlaidos ir buvo padarytas neproporcingai didelis poveikis tiems sektoriams, kuriuose dirba daugiau moterų. Taip pat tokiuose kaip, e, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, švietimas, paslaugos e, ir panašiai. Taip pat sumažintos išlaidos toms e, įstaigoms, kurios užtikrina moterų apsaugą ir kovoja su, pavyzdžiui, smurtu prieš moteris. Taigi yra skirtingas poveikis vyrams ir moterims ir Turi būti vyriausybių lygmenių daromi tokie sprendimai, kurie padėtų sumažinti tą neproporcingai didelį poveikį. Daug vyriausybių patiria spaudimą mažinti biudžeto deficitą. Ir aš nekalbėsiu apie tai, ar biudžeto deficitą reikia mažinti. Aš kalbėsiu apie tai, kaip jį mažinti. Tai yra pasirinkimas, kuris turi būti daromas atsižvelgiant į lyčių aspektą. Deficitą mažinti galima arba didinant mokesčius, arba mažinant viešasias išlaidas. Jeigu būtų surenkama daugiau mokesčių, o mokesčius daugiausia moka vyrai, Tai būtų didinamas e, gyventojų pajamų mokestis arba kovojama su vadinamaisiais e, mokesčių uostais, e, kovojama su mokesčių vengimu. Daugelis valstybių pasirinko sumažinti viešasias išlaidas. Ir šis pasirinkimas vietoj mokesčių kėlimo yra pasirinkimas, kuris vėlgi padarė neproporcingai didelį neigiamą poveikį moterims, kurios daugiausia dirba viešajame sektoriuje ir kurios daugiausia naudojasi to sektoriaus paslaugomis, um, tokomis kaip vaikų priežiūra ir panašiai. Mokesčiai yra susijęs su lyčių aspektu dalykas. Biudžeto formavimas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra tas elementas, kuris rodo, jog iš tikrųjų verta įtraukti lyčių aspektą į biudžeto formavimą ir lyčių įtraukimas į visas politikos kryptis apskritai yra svarbus ES. Kaip įveikti krizę? galvokime ne vien apie praeitį ir apie dabar patiriamas problemas, bet galvokime ir apie ateitį. Ekonomikos augimo strategija taip pat labiau nukreipta į vyrus ar moteris. Mes turime daryti pasirinkimus, kaip išeiti iš krizės situacijos Ir mūsų sprendimai šioje srityje taip pat paveiks ir vyrus, ir moteris. Turi būti skatinamas užimtumas ir sprendimai šioje srityje yra itin palankus moterims, nes tai reiškia, kad mažėja skirtumas um, užimtumo srityje tarp vyrų ir moterų, mažėja atlyginimų skirtumas, moteris e, turi galimybę derinti darbą ir šeimą. Uh, Taigi moteris gali dirbti pilnu etatu, jos gali dirbti maksimaliai, produktyviai ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Toks yra pasirinktas kelias ES siekiant tvaraus, išmanaus augimo. Ekonomikos augimo strategijos, tokios kaip pavyzdžiui dereguliavimo strategija, yra svarbios. Dereguliavimas ar reguliavimo panaikinimas dažnai suprantamas kaip tiesiog ne, per didelio reglamentavimo atsisakymas. Bet e, kas turi būti svarbiausia? Svarbiausia kalbant apie reglamentavimą, turi būti užtikrinama, kad moteris turėtų vienodas galimybės dalyvauti ekonomikoje, kad jos galėtų dirbti ir kartu auginti vaikus, išeiti motinystės atostogų. Tai yra taip pat būtinybė užtikrinti jų partneriams galimybę e, pasimti tėvystės atostogas. Taip pat Tai yra galimybė abiems lytims derinti darbą ir vaikų priežiūrą. Svarbu kalbėti apie moterų įnašą į ekonomikos augimą. Ir svarbu kalbėti apie tinkamos strategijos šio požiūrių pasirinkimą. siūloma pasitelkti investicijas įveikiant ekonominę krizę ir yra daug infrastruktūros tipų, į kuriuos galime investuoti. Ir tie infrastruktūros tipai taip pat yra skirtingi ir labiau veikia arba vyrus, arba moteris. ES orientuojasi į žinių ekonomiką. Tai reiškia, kad reikia labiau investuoti į tas rytis, kuriuose vienodai įsitraukia ir vyrai, ir moteris. Moteris turi būti vienodai išsilavinusios, e, kaip ir vyrai. Ir reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą šioje srityje. Tačiau neretai, kalbant apie investicijas, kalbama daugiau apie tradicinės vadinamasias E, pramonės rytis, e, pavyzdžiui, transportą, pramonę ir panašiai. Ir dabar vis dar atsisukoma dažnai į šias sritis, kuriuose dirba neproporcingai daug vyrų, būtent dėl to mano minėtojo uh, pasidalymo į vyriškas ir moteriškas darbos rytis ar pramonės rytis. Taigi, kalbant apie ekonomikos augimą, reikia kalbėti apie tokias strategijas, kurios padeda investuoti į tas rytis, kurios yra svarbios žinių ekonomikos požiūrių. Turi būti atliekamas auditas, atsižvelgiant į lyčių aspektą, turi būti tikrinama, ar įtraukiamos moteris į ekonominę veiklą. Ir lyčių įtraukimas į visas politikos kryptis. Sprendžiant, pavyzdžiui, skurdo problemą, šis įtraukimas iš tikrųjų realiai matomas, tačiau jis galbūt netoks ryškus, kai kalbama apie ekonomikos augimą. Pavyko integruoti lyčių aspektą į teisingumo sritį, Tačiau galbūt dar netoks ryškus šis integravimas į visas ekonomikos kryptis. Vis dėlto biudžeto formavimas, ekonominių strategijų kūrimas atsižvelgiant į lyčių aspektą padeda mums galiausiai įvertinti, kiek reikšmės mes teikiame lyčių aspektui. Taigi, pabaigai Finansų ir ekonominė krizė daro ne vienodą poveikį vyrams ir moterims. Jie patiria ne vienodas pasiekmes. Dalis problemos yra tame, kad daugiausiai sprendimų priima vyrai. Ir tai pirmiausia ir lėmė ekonominė krizė. Ekonomikos nuosmukis kaip po toks padarė didžiausią neigiamą poveikį moteriams. Ir dabar mes turime galimybę uh, galvodami apie ekonomikos augimo strategiją, atsižvelgti į moterų vaidmenį ir pasitelkti jų galimybės išbrendant iš ekonominių sunkumų. Mes turime pasirinkti tinkamas ekonomikos augimo strategijas ir atsižvelgti į lyčių lygybę. Ačiū. Tak, so, eh, tak, so Dėkoju. Tęsiu švediškai pirmininkavimą, užsidėkite ausinės. Dėkoju Silvija už šį pristatymą. Tu puikiai parodai, kaip skaičiais yra išreikšta krizė ir jos poveikis moterims. Iš tiesų, moteriams tas, tas, ta krizė turi labai konkretų poveikį. Salomė Mbugua yra mūsų antro kalbėtoja. Ji yra uh, Akidua organizacijos Afrikos seserijos vykdančioji direktorė. Dešimt minučių jums taip pat pasisakymų prašom. Dėkoju. Užsutikti žodį visiems labą dieną. Labai džiaugiuosi galėdama čia būti šiandieną. Ir norėčiau padėkoti E, moterų teisių ir lygybės klausimų komiteto Europos parlamente. Ačiū už kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje. Aš dirbu organizacijai, kuri veikia Airijoje. Esu vicepirmininkė tos organizacijos, platesnės organizacijos, kuri yra įsteigusi Airijoje. Šį rytą savo pranešime kalbėsiu labiau apie Airiją, nes čia aš gyvenu ir geriausiai šitą šalį žinau. Aš dirbu taip pat kur, savo darbę, kuruoju migrančių moterų klausimus. Taigi, dabartinė ekonominė finansinė krizė ir toliau e, kelia rimtų socialinių ir ekonominių iššūkių vyrams ir moteriams visame pasaulyje. Tačiau e, kaip jau girdėjome, moteris kenčia nuo krizės labiau, nes e, jas, joms krizės mokės skaudžiau. Taip egzistuoja 22 procentų darbo užmokesčio atotrukis už tą patį darbą. Ši krizė be jokios abejonės neigiamai paveikia moterų padėtį. Didelis nedarbas jų tarpe, riboti, tas, ribota priega prie resursų ir e, joms grėsia skurdas. Moteris dabar taip gyvena ir jaučia tą kasdien. Uh, Taip yra dėl to, kad moteris, e, moteris dirba daugiau gamybos pramonėje arba daugiau viešbučių srityje. Ir dabar daugelis jų užsidaro dėl krizės. Taip pat buvo sumažinta socialinių paslaugų teikimo, e, mažėja vaikų priežiūros įstaigų, socialinės apsaugos įstaigų ir tai taip pat labai paveikė moteris. Manau, kad tai būdinga e, Europai ir visam pasauliu, ne tik Airijai. Taigi, aš, kaip jau sakiau, rūpinuosi moterų migrančių reikalais. Ir iš migrančių perspektyvos irgi situacija labai e, sunki, kadangi nedarbas irgi labai e, smogė stipriai toms moterims. Tos moteris migrantės e, e, vargsta, ieškodamas darbo. E, ir kitosgi stengiasi pertvarkyti savo poreikius taip, kad galėtų išgyventi. Daugeliu migrančių moterų kilo rimtų iššūkių, kadangi jos, dirbdamos tik tam tikrose šalise, siunčia pinigus į savo gimtą šalį namo, kad galėtų išlaikyti šeimą. Taigi Airijoje, kaip žinia, 2008-2013 metais pasi, krizė e, tebe vyksta, jinai kilo iš 2007-2008 metų krizės ir tai yra viena iš didžiausių ekonominių ir politinių krizių Airijoje. Šalis pirmą kartą po 1980 metų atsidūrė e, prie recesijos ribos. E, vyriausybė oficialiai tai paskelbė, pas, tą paskelbė vyriausybė sudaryta iš Fianna Fall ir Žaliųjų partijos koalicijos. E, Dabar šalis sunkiai kapstusi iš tos recesijos, kaip buvo pasakyta e, statistikos tarnybos. Nedarbas siekia 16 procentų. 2007 metais, 2008 metais tas nedarbas irgi buvo e, pakankamai didelis. Iki 56 procentų nedarbas išaugo 2010 metais. Moterų nedarbas dabar siekia 54,9 procentus. Tai yra toks skaičius, kuris neregėtas yra 2001 metų. Taigi iš tikrųjų sunku e, kalbėti apie 2020 metų tikslų e strategijos pasiekimą. E, 2012 e, metais nedarbas siekia 14,7 procentus, tai yra labai didžiulis nedarbas. Moterų nedarbas išaugo labai e, smarkiai pasaraisiais metais. 2009 metais jis siekia 8,1 procento, anksčiau buvęs 4 procentų lygio, 2011 metais siekia 10,4 procento. Taigi buvo pastebėta, kad moterims pavojus e, grėsia daug didesnis dėl to, kad įmonės taiko griežtas taupimo priemonės. Pavyzdžiui, stengiamas išvengti, nemokėti, išvengti motinystės e, išmokų mokėjimo moterims. E, dabar moterimis stengiamasi tiesiog piknaudžiauti, naudotis jų padėtim. E, mažėja darbo vietų viešajame sektoriuje, nuo to irgi kenčia moteris. Moterų daug dirba sveikatos ir švietimo sektoriuose ir taupimas tose srityse joms labai skaudžiai atsiliepia, jos praranda darbo vietas. Aš jau sakiau, kad neligybė egzistuoja darbo vietose. Vyrai ir moteris um, kenčia nuo krizės ir vieni ir kiti, bet moteriams krizės mokė e, skaudžiau lyčių pagrindų diskriminacija egzistuoja. Statistiniai duomenys rodo, kad migrantėms darbo susirasti sunkiau, jų nedarbas jų tarpė siekia 20 procentus. Skaičiai rodo, kad e, migrantės moteris e, ir sudaro didelę dalį airijos bedarbių. Ir joms juo lab sunkiau, kadangi jos turi išlaikyti šeimą, išlaikyti vaikus. Finansinė krizė Airijoje gali būti apibūdinta labai aiškiai. Dirbama tam, kad šeima išgyventų. Biudžetas šeimos nuolatos mažėja. Moteris turi rūpintis šeima ir ketvirtis namų ūkio apskritai yra giliai įsiskolinę. E, stengiamasi taip pat tinkamai panaudoti valstybės skirtas pašalpas. Moteris e, gali taip pat kurtis ir teikti tam tikras paslaugas vietose. Ir jos e, dažnai susiduria su ta problema, kad trūkstant pinigų savo veiklą turi nutraukti, uždaryti. Ir mano e, organizacija prarado keturis e, mums dirbusius asmenis. Dauguma organizacijų, kurios teikia paslaugas, kaip sakė ir kolegė, moteris, kurios teikia pagalbą moteriams, kurios patiria smurtą, e, turi sunkumų tęsti savo veiklą, jums sunku teikti tas paslaugos toliau, kadangi trūksta lėšų. E, įmonės yra priverstos taupyti ir dažnai tą daro moterų sąskaitą, e, stengdamosis, pavyzdžiui, išvengti motinystės pašalpų mokėjimo. 2010 metais lygių teisų tarnyba pranešė, kad daugėja ginčių susijusių su teisingų lyčių traktavimu, ieškant darbo. 98 procentai vienišų vaikus auginančių asmenų taip pat yra moteris, jums dėl to dar sunkiau. Daugeliu moterų pavyksta išlaikyti namus ir išlaikyti šeimą. E, migrantai yra tie žmonės, kurie, kurie dažniau išnaudojama. Jie išnaudojami net ir smulkaus verslo srityje. E, rytų Europos moteris taip pat nuo to nukentėjo, migrantės. moteris migrantės yra labiau pažeidžiamos dėl to, kad negali susirasti dažnai tinkamos darbo vietos ir ilgiau išlaikyti. E, valstybės paramos mažėjimas, paslaugų teikimo mažėjimas, įskaitant ir anglų kalbos klasių finansavimą, įskaitant vaikų darželių finansavimą ir išmokų sumažėjimą pa, e, tėvams taip pat reikšmingai paveikė migrantų padėtį. Didelė konkurencija darbo rinkoje taip pat parodė, kad egzistuoja rasistinių incidentų tam tikrų, nuo ko nu, kenčia migrantės moteris. E, auginti vaikus tampa vis sunkiau, kadangi mažėja šeimos pajamos. Taigi, ką reikėtų daryti? Turiu keletą minčių, aš jas čia išdėšiau. Reikėtų turėti aiškiai lyčių lygybės e, strategiją, ypač užimtumos rytie. Reikėtų stengtis, kad moteris išlaikytų darbo vietą, numatyti tinkamą švietimą, mokymus ir e, kad moteris galėtų įgyti patirties darbo rinkoje. Tai padėtų ir airiai atsigauti. Tai taip pat būtų didžiulė parama migrantėms moterims. Reikėtų uh, numatyti naują gerbuvio strategiją susijusią su lyčių lygybė, atsižvelgiant į tai, kokie yra moterų interesai. Nacionalinės vyriausybės turėtų įgyvendinti um, nacionalinę, taip vadinamą moterų strategiją nuo 2007 iki 2016 metų. Visiškai parlamentai turėtų pradėti platų konsultavimuose procesą su moterimis ir moterimis, kurių situacija yra pažeidžiamiausia, sunkiausia, nes Taip geriausiai galima pamatyti, kaip neproporcingai e, ekonomikos nuosmukis e, pasireiškia moteriams ir vaikams. Dėkoju. Eh, eh, Dėkoju Salomėjai už šį pasisakymą. Be abejo, akivaizdu, kad moteris ir vaikai yra pažeidžiamiausios visuomenės grupės, kurios nukentėjo labiausiai dėl krizės. Tačiau visuomenė dėja yra sudaryta iš skirtingų grupių, kai kurios nukentėjo labiau. Migrantės moteris nukentėjo dar labiau už, ir už kitas moteris. Jų situacija iš tikrųjų labai sudėtinga, jos labai pažeidžiamos. Net jeigu ir nėra jokių krizių, jų situacija vis tiek yra trapesnė negu daugelio kitų. Ačiū už jūsų pasisakymą, o dabar suteiksime žodį trečiai mūsų pranešėjai. Poniai Sašai Bezuhanovai. Jis yra bendrovės Hewlett Packard viešojo sektoriaus augančioms rinkoms departamento direktorė. Dešimt minučių, prašom. Thank you very much. Uh, I'll use... Ačiū. Aš norėčiau parodyti PowerPoint skaidrės. Aš tikrai labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti savo mintimis šią temą, kaip pasiekti moterų lygybės Europos lygmenių. Kalbėsiu iš šiek tiek kitokios perspektyvos, kaip e, moteris, kuri užaugo ir dirbo informacinių technologijų sektorėje. Ir norėčiau pakalbėti apie galimus sprendimus, kaip įveikti dabartinę sudėtingą padėtį. Neveikia skaidrės. dabartinėmis sąlygomis susiklošius tikrai nenustabu, kad yra daug statistinės informacijos apie tai, kaip ekonomikos krizė paveikė Europos ir viso pasaulio ekonomiką. Galbūt pradėsiu nuo bendro konteksto. Ši krizė kilo dėl to, kad e, seni metodai nebeveikia ir daugeliu požiūrių matome, kad susidariusi padėtis, pavyzdžiui, nedarbas yra tikrai neturintis precedento. Daugiau nei 26 milijonai žmonių neturi darbo. Daug jų yra migrantai, bet ne vien. Mes taip pat e, turėjome galimybę įsitikinti, kad pasauliniai modeliai tradiciniai yra neveiksmingi, nes labiausiai siekiama pelno akcininkams, naudojamasi finansų inžinerija, kuri sukėlė rimtų problemų, rimtų trūkumų sistemose ir labai daug korporacijų labai skaudžiai pajuto tai, kad naudojo neteisingus veiklos metodus. Taip pat matome, kad kvalifikuoti europiečiai išvyksta į kitas pasaulio šalis, pavyzdžiui, Aziją, Latinų Ameriką, nes tai yra sparčiau augančios ekonomikos šalis ir ten žmonės turi daugiau galimybių taip pat ekonominių galimybių. Taigi Europa praranda savo konkurencinį pranašumą, nepasinaudodama turimą kvalifikaciją. Ir dar vienas svarbus aspektas, kalbant šią temą, būtent keičiasi pasaulio politinis ir ekonominis žemėlapis. Atsiranda nauji veikėjai, naujos galios, tai vadinamos BRIC šalis - Brazilija, Indija, Rusija ir Kinija. tampa vis svarbesnės pasaulio mastu. Ir keičiasi Europos vaidmuo šiame procese. Europa vis dar išlieka susiskaldžiusi ne, vieno, ne vieningas regionas, kuriame stiprus nacionaliniai interesai. Ir tai reiškia, kad e, Europa taip pat neturi galimybių pilnai išnaudoti savo geopolitinių galimybių. Mes taip pat matome, kad e, atsiranda nauji veiksniai veikiantis e, ekonominius procesus, Būtent nestabili padėtis ir konfliktai Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose, be abejo, neminint jau ir ekonominės krizės susidariusios Europoje. Galiausiai Junktinės Amerikos valstijos, kurios nuolat buvo Europos ekonominis partneris, vienas iš pagrindinių ekonomikos partnerių, taip pat užsiemusi savo vidaus reikalais. Ir Europai sunku šiuo metu užsitikrinti stiprias konkurencinės pozicijas. Visuomenė senėja ir yra skaičiuojama, kad iki 2020-ųjų 20 procentų padidės žmonių virš 65 metų amžiaus skaičius. Ir iš tiesų trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Iki 2015 metų tame sektorėje, kuriame aš dirbu, informacinių technologijų ir ryšių sektorėje, manoma, jog trūks 700 tūkstančių informacinių technologijų specialistų. Be abejo, mes eksportuojame specialistus iš Europos į kitas pasaulio šalis. Taigi, kaip spręsti šias problemas? Pirmiausia, mes turime pasinaudoti jau dabar egzistuojančiais metodais, kurie padėtų mums užsitikrinti technologinę pažangą. Būtent šis elementas turi būti integruotas į visas mūsų gyvenimo sritis. Nutolinis mokymasis, internetinis mokymasis yra vienas iš svarbiausių dalykų. Neturi likti jokių kliučių ir turi būti sudarytos galimybės neribotam skaičiui žmonių įgyti reikiamus įgūdžius. Elektroninė valdžia padės užtikrinti skaidrumą ir verslo įmonių veiklos veiksmingumą. Tai yra labai veiksmingas būdas pasiekti paslaugų teikimo veiksmingumo, bet taip pat užtikrinti technologinę pažangą. Galiausiai šalių valdysena, ar tai, ką aš vadinu elektroninė demokratija, mes turime pasinaudoti socialiniais tinklais, galimybę jais naudotis užtikrinti tokių tinklų naudojimą. diskusijoms susijusioms su visuomenė ir demokratija turime taip pat užtikrinti kad mūsų piliečiai turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę klausimais aktualiais Europai ir visam pasauliui dar svarbu ugdyti naujus gebėjimus, akcentuojant inovacijas, kūrybingumą ir verslumą. Jeigu norime, kad Europa artimiausioje ateityje būtų konkurencinga, mes turime peržiūrėti savo ekonominių, e, atsiprašau, savo švietimo sistemų struktūrą, turime parengti žmonės, išmokyti juos būti atsakingais už savo gyvenimą, taip pat e, įgalinti juos pakeisti savo verslo vykdymo metodus, siekiant užsitikrinti konkurencinės pozicijas. Ir dar vienas svarbus išteklių tipas, kuris yra nepakankamai naudojamas, bet gali būti labai parankus įveikiant didžiausius sunkumus Europoje, tai būtent įtraukti daugiau moterų, suteikti joms profesinės kvalifikacijas. McKinsey studijuoja lyčių lygybės elementą ir moterų įtraukimą vykdo šias studijas e, jau apie dešimt metų ir kartu su Eurostatu parengė prognozę, kas būtų, jeigu daugiau moterų būtų įtraukta į profesinę veiklą. Ir šioje skaidrėje, šiame grafike matote, kad e, jeigu iki 2025 pusė visų moter, e, moterų, kurios dabar studijuoja, bus įtrauktos į aktyvę profesinę veiklą Europoje. Tai reikiamų kvalifikuotų darbuotojų skaičius gerokai išauks ir trūkumas, kuris būtų prognozuojamas 21 milijonas, bus tik 3 milijonai. Taigi Jeigu nebus pasinaudota moterų galimybėmis, kvalifikuotų darbuotojų trūks. Jeigu pusė moterų dabar studijuojančių bus įtraukta į profesinę veiklą, tai trūks 3 milijonų darbuotojų. Bet tą trūkumą galima padengti įvairiomis kitomis priemonėmis, pasitelkti atitinkamas technologijas ar veiklos modelius. Taigi, Tai yra labai svarbi tema ir kalbame ne vien apie moterų psichologinį komfortą profesinėje ar visuomeninėje srityje. Kalbame iš esmės apie Europos ateitį ir pasaulio ateitį. Ir tai, kad aš šiandien kalbu šią temą, rodo mano nusiteikimą motivuoti mus visus siekti bendrų sprendimų, sprendžiant bendras problemas. Iš didžiųjų pasaulio korporacijų galime pasisemti labai neblogų pavyzdžių ir aš galiu parodyti, kaip mūsų kompanija HP skatina moterų įtraukimą ir moterų samdą. Pateiksiu šiek tiek statistikos. Hewlett Packard dirba 32,7 procentai moterų, samdydamos naujus darbuotojus. Taigi 32,7 procentai visų naujų darbuotojų yra moteris. Ir tai yra visai nebloga statistika. Ir iš viso moteris sudaro apie 30 procentų visų darbuotojų. Dabar jau renginio organizatoriai rodo man, kad turiu baigti savo pasisakymą, taigi trumpai. Mes siekime užtikrinti, kad visi, ne vien moteris, bet visi darbuotojai galėtų dirbti iš namų. Tai reiškia, kad ir vyrai, ir moteris gali derinti darbą ir šeimą. Ir tai suteikia moteriams galimybę siekti profesinės karjeros. Mes taip pat sukūrėme moterų tinklus, ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu vyksta moterų bendravimo platformų veikla. Moteris gali dalytis patirtimi, teikti vieną kitai paramą siekiant karjeros. Mes turime taip pat ir mokymų ar mentorių programą. Aukščiausi kompanijos vadovai dalyvauja toje uh, kompanijoje. Ir dar trumpai apie Bulgarijos moterų technologijų srityje centrą. Tai yra Bulgarijos nacionalinis punktas tokio platesnio centro. Kas yra daroma Bulgarijoje? Mes užtikriname, kad būtų kūriamos sektinų pavyzdžių ir mentoringo programos ir kad jos būtų kuriamos įvairiais lygmenimis, pradedant nuo švietimo įstaigų, mokyklų ir universitetų, kai moteris renkasi profesiją. Siekiame, kad būtų įveiktos um, įsišaknyjusios neteisingos nuostatos, uh, būtent, kad um, inžinierinių, kitų profesijų darbuotojai daugiausia turi būti vyrai. Taigi kovojame su tokiomis nuostatomis. Mes taip pat įtraukėme ir visų visuomenės sluoksnių atstovus, įtraukėme įvairių amžių grupės vaikus, vyrus, moteris. Organizuojame mergaičių ir merginų dienas, kai pristatome inžinierinės ir kitas techninės specialybės. Taip pat tose dienose, aišku, dalyvauja ir vaikinai ir siekime bendrai keisti jų nusistatymą, jų nuomonę, organizuojame bendrus mokymus skirtus verslumui, verslumo skatinimui Mūsų tinklo veikloje dalyvauja ir vyrai, ir moteris visiems. Yra leidžiama dalyvauti, visi laukiami ir dalyvauja keturių kartų atstovai. Taigi bet kokio amžiaus žmonės. Mes taip pat siekime įtraukti vyrus, kurie užima vadovaujančias pozicijas kompanijose ir siekiame pristatyti geriausius verslo veiklos modelius. Taigi aš asmeniškai esu optimistiškai nusiteikusi galvodama apie Europos ekonominę ateitį. Mes turime bendrą užduotį, bendra užduotis tenka įvairioms suinteresuotams šalims. Visi turime stengtis, kad ir vyrai, ir moteris galėtų rinktis ir aktyviai įsitraukti į bet kokią profesinę veiklą, kad mes visi kartu veikdami užtikrintume lygias galimybės siekti karjeros, asmeninio vystimosi, kad pasinaudotume turimais gebėjimais ir talentais ir moterų, ir vyrų. Visą tai įmanoma. Aš išsakiau keletą pagrindinių e, pamastymų, džiaugsiuosi tolimesnėmis diskusijomis. Ačiū. Tack så jättemycket för det och eh, du eh, reser ju ett... Dėkuoju. Tu iš tikrųjų palėtėjai labai daug svarbių aspektų susijusių su ekonominiu modeliu, su privačiu sektoriumi ir iš tikrųjų paminėjai tam tikrus dalykus, kurie gali padėti mums spręsti iškinančias problemas. Mes, kaip sakiau, numatėme galimybę paklausti kolegoms jiems rūpimų dalykų. Pone Biršelt iš Rumunijos. Prašom. Mrs. Biršelt, Rumunija. I am Ana Burčel from Romania. Dėkoju. Aš esu iš Rumunijos, dirbu Rumunijos parlamente. Ačiū, kad surengėte šį įdomų renginį. Linkiu visiems geros, gražios tarptautinės moters dienos rytoj ir gražių metų apskritai. Rumunijoje ekonominė ir finansų krizė moteris palėtė skaudžiai. Mes atsižvelgėme į tai, kad neseniai mūsų šalis e, patyrė dėlių sunkumų. Moteris Rumunijoje turėjo prisitaikyti prie e, naujos rinkos. Neseniai matėme pavyzdžius tos recesijos. Matėme, kad viešame sektoriu 25 procentais buvo sumažintas darbo užmokestis. Ta padarė ankstesnė vyriausybė Milbok vadovaujama, buvo siekiama sumažinti valstybės e, biudžetą ir moteris nuo to nukentėjo labiau e, negu vyrai, nes e, vyrų daugiau liko dirbti viešame sektoriume. Ypač sumažintas finansavimas buvo sveikatos ir švietimo įstaigoms, kur moterų dirba dauguma ir kur darbų užmokestis ir taip buvo nedidelis. Viktor Ponta vyriausybės tenkėsi spręsti moterų gyvenančių Rumunijoje socialinės problemas. Mes tengiamės pagerinti socialinį klimatą ir sugražinti darbo užmokesti į tokį lygį, koks jis buvo prieš sumažinimą. Ne, visą tai darome atsižvel... atsižvelgdami į tai, kad kontekstas yra ir labai sunkus. Rumunijoje moteris labiau patiria e, socialinę atskirtį moterų darbo užmokestis ir pensijos gali būti reikšmingai mažesnės negu vyrų už tą patį darbą. Atsiprašau, sako pirmininkas. Aš ko gero būsiu padarius klaidą. Aš prieisiu prie klausimų netrukus. Aš norėjau tik šiek tiek Rumunijos situaciją pristatyti. Europos Sąjunga dabar susiduria su visuomenės senėjimo problema. Norėčiau pasiklausti jūsų visų, kokios a, jūsų nuomonė turėtų būti trys svarbiausios priemonės, kurių reiktų imtis šiai problemai spręsti. Atsiprašau, sako pirmininkas. Mes turėtume teikti trumpus klausimus, kaip pasakyta programoje pranešėjams. Vėlgi, kitams kalbėtojas vėl turėtų pateikti trumpą klausimą. Pone Jaroka. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už e, tokius tris skirtingus situacijų, skirtingus pristatymus. Mane ypač domino diskusija apie tai, kaip reikėtų numatyti naujus modelius ir man taip pat patiko ta mintis, kad aktyviau turi veikti moterų organizacijos. paaiškėjo, kad mums reikia dirbti su bendruomenėmis, kad būtų galima išspręsti atskirus konkrečius klausimus. Apie tai mums iš savo patirties kalbėjo, pavyzdžiui, Airijos moterų migrančių reikalus kūruojanti mūsų kolegė. Ir matome, kad e, svarbu įsiklausyti į konkrečiose vietose dirbančių žmonių nuomonę. E, Europoje yra 40 milijonų skurdžiai gyvenančių moterų. Ir aš tikrai norėčiau gauti iš jūsų informacijos. E, mes taip pat susidurime su tą problemą, kad ypač su dideliu skurdu susiduria Romų moteris. Kenčia jos pačios, kenčia jų šeimos. Aš turiu prašymą į jūs e, maloniai pasimsiu su tekstus ir taip pat mums būtų naudinga informacija, mūsų komitetui būtų naudinga iš jūsų gauta informacija. Pone Morašartie rengia pranešimą šiuo klausimu, aš pati dirbu prie Romų klausimų ir aš manau, kad mes iš tikrųjų šiame komitete dar grįšim prie tų temų, prie temų, iš, apie kurias savo patirtį pateikite jūs. Ačiū už jūsų pasisakymus. Pirmininkas dėkoju. Ar dar kas nors iš nacionalinių parlamentų galbūt norėtų tarti žodį. Prašom klausti. Uh, uh, Norėčiau paklausti, kaip mūsų pranešėjos žvelgia į žemės ūkio vystimą. Žmonių turime įdarbinti Europoje kuo daugiau kandidatėse šalyse ši problema labai aktuali, nes tame pirminėme sektorėje žemės ūkis vaidina didelį vaidmenį, žemės ūkio sektoriuje dirba daug žmonių, daug moterų. Jeigu Europos Sąjunga teiks paramą, tai tuomet žemės ūkis duos pajamų ir nebus taip visiems sunku, kaip yra dabar. Kaip jūs vertinate šį svarbų sektorių? Dėkuoju. Uh, Ačiū. Daugiau klausimų regis nėra. Taip, dar yra vienas klausimas, prašau. Dėkuoju. Ačiū už pasisakymus e, šios svarbiaus dienos progą. Turiu keletą klausimų kaip vėl žvelgite į tai, kad moterims nepakankamai atstovaujama vadovaujančiuose postuose ir sprend, ten, kur primami sprendimai. Ką galime daugiau padaryti, kad šią problemą išspręstume? Jūs kalbėjote apie priemonės vyriausybės, vyriausybės mažinti e, valstybės deficitą. Pirmiausia, bandoma taupyti um, sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriuose, nuo to moteris kenčia labiausiai. Ir kaip Jūs galvojate, kaip galima padėti čia moterims, ką mes galėtume skubiai nuveikti, kad kitos politikos būtų įgyvendintos, gyvendinamos vietoj tų, kurios taikomos dabar deficitui valstybių mažinti. Vyrų ir moterų lygybė yra, mano supratimu, vienas iš svarbiausių ES tikslų. Kaip mes skirtingose šalyse, kurių e, priemonės skirtingos lyčių lygybė gyveninti, kaip mes galėtume siekti pagerėjimų šios rytie, kokias politikas galėtume įgyvendinti ir kokias konkrečias politikas galėtumėte mums nurodyti, mes turėtume įgyveninti, kad pasiektume tiks, tų tikslų, kuriuos čia minėjome, kuo efektyviausių būdų. Šimtmečius sprendimus priminėjo vyrai. Tiek dėl investicijų, tiek dėl finansinių įvairių klausimų, tiek dėl kitų politikų. Kaip galima čia išspręsti problemas? Kaip Net nežinau, sako pranešė, klausėjo, kaip tai paaiškinti. Sprendimus priima vyrai iki šiol. Tuos sprendimus priima vyriausybės ir kai jau tenka įgyvendinti juos, jau paprastai per vėlų būna, ką nors daryti jau tada, reikėtų eiti iš anksto. Ką siūlytumėte? Pirmininkas, dėkoju, vėl suteiksime žodį mūsų pranešėjams jums. Ar galėtumėte atsakyti, prašom. Think... Ačiū visiems už klausimus. Ko gero, du pagrindiniai dalykai išryškėjo. Arba turime kalbėti apie lyčių lygybę kaip tikslą, arba mes turime kalbėti apie lyčių lygybę, nes tai yra priemonė pataisyti padėtį daugelį sričių. Ko gero, taip galima apibendrintai pasakyti. Taigi sakome, kad moterų užimtumas yra labai gerai ir tai padeda spręsti visuomenės senėjimo klausimą, nes moteris visą gyvenimą turės uždarbį, užsidirbs pensiją, iš kurios galės gyventi pasiekusios pensinį amžių. Taip pat moterų įtraukimas padės spręsti skurdo problemą ir žemės ūkis, aišku, čia irgi mm, svarbi sritis. Ir mes turime uh, kalbėti apie moterų lygybės e, užtikrinimą kaip po tikslą, kas yra įrašyta ir ES e, sutartyje. Ir tai darydami mes turime užtikrinti moterų dalyvavimą sprendimus priimančiose institucijose. Šiuo metu vyksta diskusijos, ar moteris e, bus įtrauktos, ar bus reikalavimai įtraukti moteris į e, įmonių valdybas ir panašiai. Ir e, svarstoma, ar viskas bus e, palikta savygai, ar bus nustatomos kvotos. Tačiau faktas tai, kad savanoriški metodai gali padėti labai lietai padidinti moterų skaičių valdybose. Tačiau jeigu mes norime spręsti padėtį sparčiau, tai iš tikrųjų e, vienintelis veiksmingas būdas tai padaryti yra kvotos. Ir turime vieną pavyzdį, kai moteris e, sudaro 40 procentų visose įmonių valdybos ir sprendimų prieimimo institucijose, tai yra Norvegijoje, visur kitur. Savanoriškos priemonės laisvai pasirenkamos nepadėjo pakeisti padėties į gerąją pusę ryškiai. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į klausimą apie visuomenės senėjimą. Airiai ši problema taip pat aktuali, bet galbūt prieš e, atsakydama apie tai paminėsiu dar vieną problemą Airijoje ir turbūt greičiausiai kitur Europoje. Daug žmonių išvyksta iš šalies ir ieško darbo kitur, pavyzdžiui, Australijoje, kitose šalise. Tai daugiausia jauni airiai ir tai skaudi problema mums, nes e, Ir aišku, galvojant apie visuomenės senėjimą, reikia e, galvoti ir apie tai, kad e, jauni žmonės, į kuriuos investuota, kurie gauna išsilavinimą Airijoje, įgyja labai aukštą kvalifikaciją Airijos universitetuose ir paskui išvyksta. Taigi aš siūlyčiau kalbėti apie tai, kad reikėtų daugiau investuoti ne vien Airijoje, bet ir visur Europoje į, į jaunus žmonės ir kaip e, užtikrinti, kad jie liktų. Mes e, turėtume skirti daugiau lėšų jauniems žmonėms paremti ir ypač e, tiems, kurie yra kvalifikuoti, turi daug įgūdžių, kad jie būtų motivuoti likti. Turime kalbėti apie darbo vietų kūrimą ir panašiai. Na ir dar iš visame pasaulyje vyksta diskusijos apie lyčių lygybę sprendimų prieimimo organuose. Dabar, aišku, yra didžiuliai skirtumai tarp lyčių, taip pat kaip ir yra didžiuliai atly, skirtumai tarp atlyginimų. Taigi, tai labai svarbi problema. Airijoje mes Taip pat siekiame kvotų 13 mm, ar 12 procentų moterų yra parlamente. Taigi mums aktualus tas klausimas, kaip sumažinti skirtumą tarp moterų ir vyrų sprendimo prieimimo institucijose. Atsakysiu į keletą išsakytų pastabų. Be abejo, visuomenės senėjimas yra rimta problema. Ir galima imtis tam tikrų aktyvių priemonių. Pirmiausia, senyvo amžiaus žmonės turi būti sveiki, taigi svarbi profilaktika, sveika gyvensena, prevencinės priemonės visiems žmonėms. Tai yra labai svarbu, reikalingas atitinkamas mokymas, švietimas, žmonės turi būti sveiki, kad galėtų ilgiau dirbti. Tuo pat metu mes turime užtikrinti gyven... mokymos visą gyvenimą galimybę, kad žmonės galėtų įgyti naujų įgūdžių, kvalifikacijų, kurie atitiktų ekonomikos poreikius, rinkos poreikius, visą žmogaus gyvenimą. Tos savokos jau egzistuoja, jos yra naudojamos, tačiau nesu tikra, kad visi iš tikrųjų realiai supranta, kaip svarbu nuolat didinti, kelti kvalifikaciją ir galbūt didintis bedarbių skaičius yra vienas tų įrodymų, kad trūkumų šioje srityje yra daug. Šie klausimai turi būti įtraukti į politikų darbo atvarkę. Ir ne vien, visi turi užsimti šios e, problemos sprendimu, būtina kurti atitinkamą įgūdžių didinimo infrastruktūrą. Kiti kolegos jau atsakė į kurias svarbės pastabas būtent moteris sprendimų prieimimo institucijose ir valdybose. Aš asmeniškai esu prieš kvotas, nes tai kitokio tipo diskriminacija, suteikti moterims pozicijas sprendimų prieimimo organuose. Bet mano pačios mąstymas e, šią temą pasikeitė per keletą metų. Mes laikomės tam tikrų nuostatų, turim tam tikrą mentalitetą. Žinome, kad e, vyrai daugiausia dalyvauja sprendimų prieimime ir e, mums aišku svarbu, kad visi suprastų, kad ir moteris uh, turėtų turėti galimybės tame sprendimų prieimimo procese dalyvauti. Aš manau, kad kvotų nustatymas buvo pateikta gerų pavyzdžių. Gerų pavyzdžių yra ir Švedijoje, ir Ispanijoje, kur veikia atitinkami modeliai, taip pat Airijoje, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje vyksta diskusijos šią temą. daugeliu požiūriu pirmiausia, reikia kalbėti apie gabius žmonės, nesvarbu ar tai vyrai ar moteris. E, taip pat ir aukščiausių lygmenių vyriausybėse keičiasi požiūris ir labiau suvokiamas lygių galimybių poreikis. Dar vienas aspektas atsižvelgti į moterų pačią prigimti, jų tokius daugelypius gebėjimus, jos daro daug dalykų vienu metu ir augina vaikus, ir rūpinasi šeima, ir daro karjerą, ir reikia prisiminti ir tai. Aš manau, kad politika turi būti nukreipta tam, kad būtų sukurta tokia subalansuota aplinka atspindinti susiklošiusią realią situaciją. Ir kad visi pokyčiai, kurie vyksta, vyktų nuosekliai ir laiku. Ir kaip aš sakiau, kalbėdama, svarbu galvoti apie Europos gerovę ir konkurenciją. Ir svarbu galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Ir galbūt nesutelkti visą dėmesio į tam tikrus konkrečius visuomenės narius. Ir dar vienas klausimas ar pastaba buvo apie sprendimus, kuriuos priima vyrai ir kurie yra palankus galbūt vyrams. Galbūt galėtume į šį klausimą pažiūrėti iš šiek tiek kitokios perspektyvos. Mes turime užtikrinti pusiausvyrą, sukurti stimuliuojančią aplinką, kuris skatintų ekonomikos augimą ir turime rasti Europai tinkamus sprendimus. Ir kai kalbam apie lyčių lygybę, kalbama ne vien apie moteris. Kalbame apskritai apie lyderystę ir apie atitinkamas programas visais lygmenimis. Ir ES, ir valstybių narių lygmenių, sprendimus priimamus tais lygmenimis, taip pat sprendimus priimamus vietos lygmenių Svarbu kalbėti apie tai, kad turi būti atsisakyta stereotipų ir turi būti atitinkamai mokomi vaikai labai jauname amžiuje, nes šios dienos vaikai, berniukai ir mergaitės netrukus taps vadovais, prie, sprendimų prieimėjais įvairiais lygmenimis. Taigi mes turime dirbti su vaikais su tėvais, stengtis keisti mąstymą ir e, naudotis naujais modeliais. Very, very much, once... Dėkuoju. Ačiū pranešėjoms, kad atvyko į posėdį, kad rado laiko mūsų aplankyti ir pateikė savo idėjas šiomis svarbiomis temomis. Dar kartą ačiū. And we, and we will now swap the... Na, o dabar kviečiu ateiti antrojo diskusijų rato pranešėjas. Bien, sans plus attendre, je vous propose que. Euh, Puiku, tad e, siūlau iš karto pradėti antrąją mūsų diskusijų dalį. Visų pirma, prisistatysiu pati. Elizabet Morin Chartier, esu moterų komiteto vicepirmininkė. Moterų ir lyčių lygybės komiteto vicepirmininkė noriu pasakyti, jog labai didžiuojamės ir pabrėžiu tai kaip europarlamentarė. Labai didžiuojamės, <laughs> jog mūsų komitetui pirmininkauja būtent vyras. Mes e, esame įsitikinę, giliai įsitikinę, įsitikinusios, ponė pirmininkė, jog moterų lygybė gali būti pasiekta tik tai uh, vienodai dedat pastangų ir vyrams, ir moteriams siekiant šio tikslo. Todėl aš noriu Jums padėkoti asmeniškai, dėkoju asmeniškai pirmininkui Gustafson, dėkoju taip pat visiems vyrams, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Mums Jūsų reikia, noriu patikslinti, jog čia kalba nesisuka apie vien tik tai feministinę kovą. Noriu pasakyti, jog tik veikdami kartu su jumis mes e, užtikrinsime lyčių lygybę, kuri mums taip svarbi. Šioje posėdžio dalyje mes skirsime daugiausiai dėmesio tam, kaip galima nugalėti krizę. Nacionalinių parlamentų praktinė ir geroji patirtis bus pateikta. Norėčiau paprašyti kalbėtojų laikytis e, dešimties minučių kalbėjimo laiko, kad e, liktų dar atitinkamai laiko ir klausimams. Po jūsų pasisakymų pirma kalbėtoja baronienė Deta O'Cathan, Lordų rūmų vidaus rinkos infrastruktūros ir užimtumo pakomitečio pirmininkė iš Junktinės karalystės. Labai dėkoju ponė pirmininkė, jog e, sutikote dalyvauti mūsų posėdėje. Paskui kalbės Ispanijos atstovė Carmen Quintanilla, deputatų kongreso lygių galimybių komiteto pirmininkė. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, už dalyvavimą. Ir taip pat paskui išklausysime vyro pranešimą iš Prancūzijos, pono Rolion Kurto e, pranešimą, kuris e, yra Prancūzijos senato moterų teisų komiteto vicepirmininkas, senatorius. Tad iš karto perdodu žodį pirmai kalbėtojai, baronieniai Deta O. Kethan, dešimčiai minučių, kuri kalbės apie šios ryties politiką Junktinėje karalystėje. Thank you. Merci, madame. And good morning and thank you. Labą dieną. Ačiū, kad pakvietėte dalyvauti šiame posėdėje, šiame puikiame renginyje. Kaip jau buvo pasakyta, aš esu vieno iš Lordo rūmų vidaus rinkos infrastruktūros ir užimtumo valančičio pirmininkė. E, mes Kalbame ir apie vidaus rinkos, ir apie rinkos reikalus apskritai, infrastruktūra, užimtumas, tai yra labai svarbus klausimai. Bet apie tai, ko gero, galėtų e, daug daugiau pasakyti kiti vicepirmininkai to komiteto. Mes labiau šio mūsų aptariamą klausimą sprendžiame iš ES perspektyvos, ne tik remdamis vietos standartais. Mes stebime visas direktyvas, siūlymus ir komisijos teikiamus informacijos dokumentus. Kartais e, klausėme dėl patikslinimų, rengėme pranešimus. Ma, n, svarbiausias klausimas šiandien yra toks, kaip valstybės narės ir ES valstybės narės gali dirbti užtikrindamos, kad moterims bus geriau atstovaujama darbo vietose jaunesnės kartos moterims, kurios turi žymiai geresnį išsilavinimą, kurios turėjo galimybę mokytis universitetuose ir taip toliau, ir turi tokią galimybę. E, reikia tam tikrų modelių, kad jos galėtų sekti mumis, sekti tais modeliais. Aš iš šiandien, iš iš ir su pranešimu dar galėčiau patvirtinti, kad mums tenka atsakomybė užtikrinti tą tokį pozityvų mąstymą, Mes turime ne tik kalbėti apie problemas, bet turime ir jas spręsti, rodami teigiamą pavyzdį. Praeitų metų lapkritį mūsų komitetas parengė pranešimą e, moteris įmonių valdybose. Ir čia mes tengiamės išsiaiškinti, kaip yra užtikrinama lyčių lygybė e, šiuose struktūrose. Nedaug moterų Junktinėje karalystėje dirba įmonių valdybose, nedaug jų dirba tokiuose struktūrose ES mastu. Mes Galime pasakyti, kad 94 metais aš mes tyrėme tam tikrą įmonių grupę, kurių biržos indeksas buvo 7. Turime grupę įmonių susijusią, turinčią tam tikrą biržos indeksą. Ir matėme, kad moterų jų vadovavimo struktūros yra nedaug. Dabar profesinės struktūros tam tikros irgi rengia panašias apklausas ir dabar matome, kad moterų 315 maždaug toks yra skaičius e, moterų dirbančių įmonių valdybose. 25 5 procentai moterų dirba įmonių valstybos, valdybose. Um, tai nėra didelis skaičius, tik septynios įmonės iš tos grupės mūsų tirtos um, pasirodė, kad įmonių valdybose dirba vieni vyrai. Tačiau dabar tos įmonės yra įvardintos, problemos joms yra nurodytos ir um, joms buvo aiškiai pasakyta, kad jos turėtų susitvarkyti. Mes žinome, kad Atsakymų vienareikšmio šį klausimą nėra. Reikia kvotų, nereikia kvotų, į tai vienareikšmiškai neatsakoma. Tiesiog žmonės turi atlikti jiems tenkantį vaidmenį ir atlikti tai, kas, ka, kas jiems priklauso. Buvo atlikta įdomi studija. Jungtinė karalystėje 45 procentai darbo jėgos yra moteris. 60 procentų baigiančių universitetus yra moteris, tad joms tikrai nepakankamai atstovaujama. Septyniolika kablelis trys procentų moterų užima dėja vadovaujančias pozicijas. E, moteris, moterų yra pakankamai didelis skaičius, kurios mano, kad yra pasiruošusios dirbti vadovaujančiose pozicijose. E, Europos Sąjungoje tokių yra 7 tūkstančiai. Ir dabar yra aišku, kad e, moteris yra naudinga įmonėms turėti valdybose. Ne. Įmonėms dažnai siekia finansinių tikslų pirmiausia ir sunku kartais joms yra įrodyti, kad moterų gebėjimų pasitelkimas gali būti joms naudingas, nes tuomet įgyjamas, sakykime, didesnis spektras įvairių idėjų, minčių siūlymų. Finansinė krizė yra tas kontekstas, kur ta, įmonių, kur ta nuomonių įvairovė turėtų būti ypač naudingas dalykas. Tačiau irgi apie tai dar yra diskutuojama. Mes manome, kad šioje srityje turi būti daug daugiau nuveikta, kad įmonių valdybose, vadovaujančiose pozicijose dirbtų daugiau moterų. Būtina skleisti gerą praktiką. Nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės turi tai daryti, turi teikti paskatas ir plėsti tą gerą patirtį. Um, lyčių įvairovėse daugelį šalių dabar jau į valstybių programas yra įtraukta taisyklė susijusi su lyčių lygybės užtikrinimu. Uh, mūsų šalyje taip pat. Ir buvo e, paskirtas paskirimų komitetas įmonės ir e, te, tas komitetas irgi skatina įmonės atsižvelgti į lyčių įvairovę, kai formuojamos jų valdybos. E, metiniai pranešimai, vertinimo pranešimai turi būti uh, vertinami įmonių. Egzistuoja tokios taisyklės, Junktinėje karalystėje ir toje to pranešime egzistuoja įmonės, turi juos atsižvelgti. Lyčių įvairovės versle dar trūksta. Tačiau taupimo priemonės ir tos e, krizės, e, tas krizės kontekstas nepadeda e, keisti mentaliteto. Visi čia mes turime tam tikrą atsakomybę, tiek verslininkai, tiek politikai turime pasižiūrėti, kokį poveikį turėtų tas mentaliteto pasikeitimas, ypač susijęs su jaunais žmonėmis. Europos komisija pateikė siūlymą dėl jaunimo garantijų. Ten yra teikiamos rekomendacijos nacionalinėms vyriausybėms, kad būtų galima užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus rastų darbą Europoje. Yra kalbama, kad baigus tam tikrą mokyklą, po keturių mėnesių jaunas žmogus surasti arba darbą, arba tęsti mokslus. E, iniciatyva puikiai džiaugiamės ją. Europos komisija turi dirbti su nacionalinėmis vyriausybėmis, e, kovodama su nedarbu ir su krize. Ir mes manome, kad tai yra ypatingai svarbus dalykas. Vyriausybės turi būti užgrūdintos e, ir dirbti kartu, ieškodamos bendrų sprendimų. Būtina tarp šalių keistis geriausią praktiką. Turime gerų pavyzdžių, kai kuriuos išgirdome ir šiandien. Moteris patiria, kaip sakėme, sunkumų versle. E, jungtinėje karalystėje, nes nebuvo paskelbtas pranešimas e, taupimo priemonių poveikis viešajame sektoriuje. Apie tai jau šiandien irgi girdėjome šiek tiek kalbant, 40 procentų, e, kaip jau sakėme, moterų dirba viešajame sektoriuje. Tai, kai pradedame viešajame sektoriuje, taupyti pirmiausia nukenčia moteris. Moteris taip pat e, sunkiai randa e, darbo nepilną darbo dieną. Ir ta problema buvo sprendžiama, buvo rengdamas pranešimas e, dėl moterų teisių ir jų galimybės, jų galimybės įsidarbinti. Ir aš su malonumu išklausysiu, ką šiandien um, pasakys ponia Moran Šartie apie ekonominės krizės poveikį lyčių lygybei. Mm, svarbu atsižvelgti į tai, ką kasdien galime nuveikti, keisdami padėtį. Mes turime analizuoti praeitį ir galime tas analizės e, tęsti be galo, dėl to tik tai teks nusiminti ir, ir nesulauksime jokių pasikeitimų. Tiesiog turime pasižiūrėti, koks yra šios krizės poveikis moterims. Ir turime pasižiūrėti, koks vyrų vaidmuo buvo sukeliančią krizę. Kaip jau girdėjome, kalbant Hewlett Packard ekspertę, būtina um, suprasti, kad moteris yra tokios pat gabios kaip vyrai, pavyzdžiui, informacinių technologijų srityje. Uh, ir būtina, tai yra būtina pasakyti, kad svarbu žvelgti, kokios rytis perspektyviausios, kas, kas yra geriausiai, kur labiausiai reikėtų investuoti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad gamybos pramonė dėja patyrė vadinamai saulėlydžio efektą. Ir dabar karaliauja informacinės technologijos. Gal tai yra tas rytis, į kurią dėmesį turime taip labiau. Ačiū, kad išklausėte. Merci beaucoup. Dėkuoju. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, labai įdomu buvo sužinoti jūsų požiūrį. Na, o dabar iš karto pereiname prie Ispanijos patirties. Ispanijos kalbėtojai taip pat 10 minučių, o paskui e, galima bus pateikti klausimų. Moderadora, quiero en primer lugar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, visiems linkiu puikios dienos. Tikiuosi, kad e, moterų teisų komitetas nusipelno labai nuoširdžiaus e, padėkos už renginio organizavimą. Mes puikiai žinome, su kokiais sunkumais susiduria visas ES valstybės mūsų aptariamoje srityje. Moteris ekonominės krizės metu, kadangi mes kalbame apie tai, kaip reikia įveikti krizę ir kalbame apie nacionalinių parlamentų patirtį, tai e, turiu pasakyti, kad e, būtent moteriams aš čia ir atstovauju, kalbėdama šitą temą, atstovauju ispanų moteriams, kurios kalba dabar mano lūpomis. Carmen Dualijas norėčiau taip pat paminėti šiame kontekste. Jis yra Ispanijos Senato moterų komiteto pirmininkė. Man atrodo, jog dabartinė krizė yra galbūt pats sunkiausias išbandymas e, pas pastaruoju metu. Jau galbūt tai yra netgi beprecedentinė krizė apskritai. Prisiminkime e, didžiąją trečio dešimtmečio krizę. Dabar yra 21 amžius. Tad e, kyla klausimas, ką mes dabar turime daryti, užtikrindami užimtumą. Kaip galime padėti milijonams žmonių. Ispanija nėra kažkoks ypatingas atvejis. Ispanija išgyvena labai skaudžiai ekonominę krizę. Norime pabrėžti, jog Ispanijos vyriausybė bando įveikti tą krizę vykdydama reformas, esminės reformas. Mums pavyko sumažinti valstybės deficitą. Mes sumažinome deficitą iki 6,5 procento. O buvo 9,4 procento. Tad e, iš tikrųjų mums pavyko pasistumėti į priekį ir anksčiau ar vėliau mums pavyks užtikrinti ir aukštesnio lygio darbo vietų kūrimą. Bet e, turiu pasakyti, jog nuo krizės nukenčia visi Ispanijoje, ir vyrai, ir moteris. Tačiau krizė ypač palėtė statybų sektorių ir visus su statybų sektorium susijusius sek sektoriais susijusius sektorius. Ta sako visi, tačiau galbūt mažiau yra pabrėžiama, jog bedarbių skaičius tarp vyrų ir moterų yra labai panašus. 2 milijonai 510 tūkstančių e, bedarbių vyrų yra, moterų labai panašus skaičius. Bedarbių vyrų ir moterių, skai, vyrų ir moterų skaičius, turiu galvoje amžiaus grupė 25 metų amžiaus yra labai panašus. Milijonas 850 e, moterų atveju ir apie, atsiprašau, 2 milijonai maždaug moterų atveju ir milijonas 850 tūkstančių vyrų atveju. Aišku, jog Turime šiame kontekste kalbėti apie lyčių lygybę, turime kalbėti apie tam tikrus įsipareigojimus šioje srityje, kad e, pasaulis būtų teisingesnis. Taip. Tačiau reikia nepamiršti, jog šiandien ekonominė krizė sąlygoja panašų bedarbių skaičių tarp vyrų ir moterų. Tačiau kita vertus, ta krizė daro žmonės skurdesnius. Daug daugiau yra skurdžiai gyvenančių žmonių dabar. Ir moteriams šiame kontekste dažnai sakoma, jog jos turi užsiimti būties e, reikalais vaikų auklėjimo. Aišku, Šiame kontekste taip pat e, yra kalbama ir apie parlamento e, iniciatyvas siekiant gerinti padėtį. Turiu galvoje ir, ir Senato, ir e, deputatų kongreso iniciatyvas atitinkamų šių parlamentų komitetų iniciatyvas. Mes diskutuojame apie ekonominę krizę Visų pirma, galvodami apie užimtumą aspektą. Ir tai ypač aktualu moteriams vyresnėms nei 40 e, metų amžiaus. Ir taip pat jaunoms moterims. Buvo tam tikrų tikslinių iniciatyvų e, šio požiūriu. Ir dabar ir anksčiau buvo konstatuojama, jog Moterų atlyginimai skiriasi nuo vyrų ir tas skirtumas yra virš 16 procentų. 16,7 procentai. Tuo tarpu vidurkis atlyginimų skirtumų ES yra 16,4 procento. Tad Ispanijoje e, tas atotrukis yra didesnis už vidurkį. Atlyginimas skiriasi ir, ir ne tik tai, skiriasi taip pat ir darbo tipas. Labai daug moterų Ispanijoje dirba ne visą darbo dieną. Todėl atitinkamai ir mažesnis jų atlyginimas. Aštuoniolika kablelis trys procentai ir dešimt kablelis keturi procentai. Skaičiai kurie apibūdina atlyginimų skirtumo lygius tarp vyrų ir moterų. Mes ypač pabrėžiame iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti atlyginimų skirtumus. Europos e, komisija taip pat yra e, parengus iniciatyvą 2010-2015 metams dėl lyčių lygybės. Mūsų konstitucijos 45 straipsnėje yra kalbama apie vyrų ir moterų lygybę. Remdamėsi šiomis nuostatomis, tai yra 2007 metų e, teisės aktas Reikia kovoti, kad būtų užtikrinta lygybė. Įvairių parlamentų lyčių lygybės komitetai labai aiškiai kalba apie šitas problemas ir siūlo priemonės, siekdami spręsti jas. Tai yra sulyginti sąlygas darbo rinkoje, kad ir moteris ir vyrai gautų panašų atlyginimą. yra taip pat e, bandoma vertinti šių priemonių gyvendinimo poveikį. Manau, kad mes veikiame tikrai aktyviai šioje srityje. Ispanijos parlamento lyčių lygybės komitetas dirba labai svarbu darbą. Padėtis yra labai sunki. Matome, jog darbo vietos mažėja kiekvieną mėnesį dėl krizės. Matome, jog moteris nukenčia labiau nuo krizės. Matome, jog e, vis daugiau moterų atsiduria skurde. Skurdo veidas yra moteriškas. Tuo svarbiau yra kovoti su tomis tendencijomis ir užtikrinti realią lygybę tarp vyrų ir moterų. Būtent todėl mes sukūrėme pakomitetį e, mūsų, e, e, prie mūsų komiteto, siekdami pagerinti padėtį dėl aukštų postų užėmimo vyrų ir moterų lygybę įtvirtinant bei kitus aspektus. Vienas dalykas turi būti pabrėžiamas. Komet mes kalbame apie teisėkuros iniciatyvas, mes e, taip pat šiame kontekste kalbam ir apie vyriausybės veiksmus bei politiką. Ispanijoje tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu yra imtasi priemonių. Ir yra numatytas finansavimas, siekiant visų pirma kovoti su nedarbu, su jaunimo nedarbu. Ir šiame kontekste ypač svarbios yra moteris. Ką reiškia tos parlamentinės iniciatyvos bei teisėkuros darbas? kokiu rezultatu duoda šio priemonių finansavimas. Tos priemonės iš tikrųjų pasiteisina, tačiau mes turime sugriauti tą uždarą ratą, kuriame atsiduria moteris ir dėl kurio nėra lyčių lygybės. Ir tai yra iš tikrųjų rimti ir skaudus dalykai. Todėl uh, ir jūsų parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai turi užsiimti informacinėmis kampanijomis, aiškinti, e, kokia yra padėtis ir bendromis pastangomis turime keisti padėtį. Aš nesenai buvau New York'e. Dalyvavau ten jungtinių tautų renginyje dabar labiau negu bet kada turime nepamiršti, jog ES laikoma sektinų pavyzdžių jungtinėse tautose. Mes, pavyzdžiui, atsakėme į Pekino e, konferencijos e, kvietimą prisijimti 12 įpareigojimų. jungtinių tautų veiksmų planas e, buvo rengiamas, tačiau jisai taip ir nebuvo iki galo parengtas. Jisai susijęs su, mot... su moterų padėties gerinimo kaimo vietovėse. Nepamirškime, jog dar labai daug moterų kenčia nuo smurto. Tačiau nepamirškime taip pat, kad yra valstybių, kurios nenori dėrėti su ES dėl moterų padėties e, gerinimo. Mes turime būti labai vieningi siekdami šito tikslo gerinti e, lyčių lygybės padėtį. Pirmininkė, dėkoju. O dabar trečiasis pranešimas ir kalbėtojas yra Prancūzijos senato atstovas, ponas Orlan Kurtu. Dėkoju, ponė pirmininkė, Aš visiškai pritariu prieš tai kalbėjusiai pranešėjai. Vyrų ir moterų lygybės klausimas yra ne tik tai moterims rūpimas klausimas. Ir būtent todėl aš čia ir dalyvauju šiandien, atstovaudamas e, Prancūzijos senatui, Prancūzijos Respublikos senatui. Ponios ir ponai, ekonominės ir finansų krizės E, kuri skaudžiai paliečia pasaulį ir Europą pasiekmes, yra toks dalykas, kuris turi rūpėti ES ir jos valstybėms narėms. Kasdien kovodami už užimtumo didinimą ir bandydami apsaugoti mūsų pilietės ir piliečius nuo šios krizės pasiekmių, turime mokytis iš mūsų kaimynų ir partnerių. Būtent todėl aš labai džiaugiuosi, kad e, Europos parlamento FAM komitetas ir e, jo pirmininkas Mikael Gustafson pakvietė mus padiskutuoti šią svarbę temą. Tai yra padiskutuoti apie moters e, vaidmenį ir apie lyčių lygybės vaidmenį, bandant nugalėti krizę. Norėčiau taip pat pateikti Jums informacijos apie teisėkuros aktus, kuriuos priėmė Prancūzijos senatas ir e, nacionalinės asamblėje lyčių lygybės e, srityje. Visų pirma, aš e, norėčiau pabrėžti, jog labai svarbus aspektas čia, man atrodo, užtikrinimas prieigos prie aukštų postų moterims. Tai yra socialinio teisingumo, socialinės lygybės būtinumas. Ir didesnė moterų prieiga gerina įmonių valdymą ir netgi valstybių valdymą. Keletas tyrimų buvo atlikta Europoje ir jungtinėse valstijose ir tyrimai parodė, jog įmonėms E, vadovaujant ir vyrams, ir moterims atsiranda daug teigiamų aspektų, todėl kad e, moteris kitaip žiūri į vadovavimą, e, jos jautriau reaguoja į tam tikrus pavojaus signalus ir todėl moterims pavyksta teigiamai įtakoti sprendimų prieimimo procesą šituo lygmeniu. Aišku, įmonių vadovaujančių struktūrų feminizavimas savaime nėra mūsų problemų sprendimas, nėra panacėja, tačiau vis dėlto krizės kontekste tai yra teigiamų pasiekmių turintis dalykas. Prancūzija šioje srityje norėjo daryti didelę pažangą įtvirtindama kvotas e, vadovaujančių postų srityje didelėse įmonėse. Šią iniciatyvą iškėlė Maryžo Zimmerman nacionalinėje asamblėjoje, kuomet vadovavo moterų teisų komitetui. Aš norėčiau dabar jai padėkoti už šią iniciatyvą. 11 metais sausio 27 dieną Prancūzijos parlamentas priėmė įstatymą dėl įmonių valdybų, įmonių kotiruojamų biržoje valdybų ir to įmonių priežiūros struktūrų e, sudėties pagal lyčių lygybę. E, Iki 14 metų šios struktūros, šiuose struktūrose turės dirbti minimum 20 procentų moterų ir jau tai jau yra pasiekta. O iki 2017 metų moterų dalis šiuose struktūrose turės pasiekti 40 procentų. Šios nuostatos jau e, pradeda konkrečiai pasireikšti. E, konkrečiais rezultatais 40 didžiausių Prancūzijos įmonių dabar jau gali pasigirti, jog jose, dirb, jose moterų darbuotojų skaičius yra 25 procentai. Moterų užimančių vadovaujančius postus Prancūzijos senatas priėmė rezoliuciją 13 metų vasario 5 dieną ir toje rezoliucijoje yra sakoma, jog yra palaikomas tikslas pasiekti minimum 40 procentų įmonių valdybose, e, minimum 40 procentų kiekvienos lyties e, atstovų. Tačiau e, pasisakydamas apie šios ryties direktyvą, Senatas pasisakė prieš e, nuostatų dėl e, vadovų prieimimo į darbą ir pasisakė taip pat neigiamai dėl išimčių taikymo. Prancūzijoje taip pat yra priimtas ir kitas įstatymas 2012 metais dėl viešojo sektoriaus ir viešojo e, sektoriaus vadovaujančiose postuose moterų dalis taip pat turi sudaryti 40 e, procentų. Kaip jūs žinote, Prancūzijos vyriausybės sudėtis priklauso nuo Respublikos prezidento ir premjero. Kaip žinote, parlamentas dėl valdžių atskirimo čia e, neturi sa, savo žodžio. Tačiau nuo 12 metų, e, po 12 metų gegužės mėnesio mūsų vyriausybė pirmą kartą istorijoje yra paritetinė vyriausybė lyčių lygybės požiūrių. Tai rodo, jog prieiga moteriams prie aukštų postų iš tikrųjų yra smarkiai pagerėjusi Prancūzijoje. Ir Apskritai Prancūzijoje šioje srityje yra priimta daug įvairių kitų priemonių, kurios gerina lyčių lygybės padėtį. Pavyzdžiui, yra nuolat tyriamas įvairių teisės aktų poveikis šiuo požiūriu. Yra taip pat bandoma kovoti su stereotipais e, šioje srityje. Aišku, įstatymai yra viena, tačiau antra vertus reikia keisti mentalitetą. Ir šis procesas turi prasidėti jau darželiuose. Reikia kovoti su įsigalėjusiais stereotipais. Taip pat e, lyčių lygybės taryba yra įkurta premjero įsakymu. Kova su smurtu prieš moteris taip pat yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti vyterų ir moterų lygybę. E, šioje srityje mes taip pat esame prieėmę nesenai du įstatymus. Teisinės nuostatos apskritai turi užtikrinti geresnę visuomenės e, reakciją į šitas e, šitas problemas. Antroje savo pranešimo dalyje aš kalbėsiu apie būtent krizės poveikį ir apie tai, kaip nuo jo nukenčia moteris. Moteris sudaro maždaug 50 procentų darbingo amžiaus gyventojų Prancūzijoje, tačiau moteris sudaro 75 procentus mažiausiai uždirbančių e, gyventojų. Ir dažnai moteris dirba nekvalifikuotą darbą, dažnai jos priverstos dirbti E, vienos šeimoje, nes, nes yra vienišos e, moteris ir todėl jos ypač pažeidžiamos, kuomet keičiasi darbo rinkos sąlygos. Ir dažnai dėl krizės jos e, atsiduria skurde arba jų darbo sąlygos tampa visiškai neužtikrintos. Komet 2008 metais krizė palėtė ypač vyrų užimtumą tradicinius sektorius, pramonės sektorių, tuo metu moterų e, tradicinės darbo vietos, ypač paslaugų sektoriuje, atrodė, jog nenukenčia taip smarkiai. Tačiau nuo 2009 metų e, paslaugų sektorius taip pat smarkiai ėmė mažinti darbo vietų skaičių ir e, tarp skurde atsidūrusių žmonių moteris sudarė 82 e, procentus. E, Moteris dirba taip pat dažnai nepilną darbo dieną ir nepilnos darbo dienos trukmė sumažėjo per krizę. E, Nepilno darbo dieną dirba virš 4 milijonų darbuotojų Prancūzijoje. Dažniausiai čia kalba sukasi apie e, e, neaukštos kvalifikacijos e, reikalaujančias darbo vietas. Aišku, e, nepilna darbo diena yra reglamentuojama teisės aktų ir čia yra tam tikrų saugiklių, bet kita vertus yra ir daug išimčių numatoma. Žmonės dirbantis e, nepilną darbo dieną uždirba mažiau, jų pensija yra mažesnė, jie neturi prieigos prie tam tikrų socialinių garantijų. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, pridursiu, jog krizė, kaip sakė Silvija Valbi, daro poveikį lyčių lygybei. Prancūzijos senatas 2012 metais organizavo e, renginį moteris darbe ir parengė rekomendacijų, kuriomis siekiama užtikrinti geresnį atlyginimą nepilną darbo dieną dirbančiams darbuotojams už papildomas valandas. Nacionalinis tarp profesinis susitarimas pasirašytas 13 metais numato, jog kuomet yra dirbama nepilna darbo diena, yra nustatomas minimalus E, minimali tokio darbo trukmė, tai yra 24 valandos per savaitę e, visiems darbuotojams, išskyrus tuos, kurios samdo fiziniai asmenys arba išskyrus studentus, kur, kurie, e, kurių amžius yra mažesnis, e, mažesnis nei 26 metai. Dėkoju. Dėkoju, ponė e, senatoriau. Dabar klausimai ir e, atsakymai bei komentarai, kurios galės pateikti įvairių parlamentų atstovai. Norėčiau paprašyti jūsų, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko. Dvi minutės ir nedaugiau vienam kalbėtojui, nes mes truputį vėluojame ir turime pasivyti prarastą laiką. Visų pirma, žodis poniai Matuai iš Vengrijos. Elnök asszony, tisztelt kollégák! A jelen gazdasági válságban a családok biztonsága miatt különösen segíteni kell. Labą dieną, gerbiami kolegos. Mes dabar pergyvename didžiulę krizę. Dėl to labai svarbu labiau paremti moteris, kad jums netektų rinktis tarp asmeninio ir profesinio gyvenimo ir karjeros. Būtina užtikrinti, kad moteris suderintų ir vieną ir kitą. Vengrijoje prieš kurį laiką buvo pradėtos reformos šią linkmę atsižvelgiama į mūsų šalies realijas. Būtina atsižvelgti į lyčių pasiskirstimą sektoriuose, e, atskiruose. Ir tam yra įvairių sektorių. Galima, pavyzdžiui, pasinaudoti kaip priemonę ankstyvesnių šeimų į pensiją. Ne, niekaip nepasiseka išspręsti nedarbo problemos. Po 2010 metų Vengrijos vyriausybė nusprendė pakeisti savo strategiją ir su nedarbu kovoti kitaip. Buvo nuspręsta plėsti dirbančių žmonių ratą. Vyriausybė nori skatinti darbą, ne visą darbo dieną. Moterims tai gali pasirodyti patrauklus dalykas, yra viena iš priemonių. E, tikslas yra padidinti moterų žimtumą nepriklausomai nuo amžiaus. 12 metais, e, apie gegužės mėnesį, jau galėjome suskaičiuoti pirmosius rezultatus, daugiau negu 2 milijonai moterų pasinaudojo tomis siūlomomis priemonėmis. Moterų nedarbas sumažėjo, kadangi daugiau anksčiau nedirbusių moterų galėjo surasti savo vietą darbo rinkoje. Buvo parengta programa, kad būtų galima tinkamiau atsiliepti į poreikius tų asmenų, kuriems darbo rinkoje sunku rasti jiems tinkamą darbo vietą. Tikslas buvo sumažinti administracinę naštą. Tos programos tikslas buvo sukurti milijoną naujų darbo vietų. Kitas šios programos tikslas yra sukurti tokias darbo vietas, kurios leidžia geriau suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. O dabar suteiksime žodį e, ponui Marian Vasiliev. Jis yra iš Rumunijos senato. Prašom žodis jums. First of all, I would like to... Dėkoju. Pirmiausia, leiskite jūs pasveikinti ir padėkoti, kad surengėte šį sustikimą. Norėčiau kalbėti rumuniškai. Mums teko puikiai proga. Man teko puikiai proga e, kalbėti čia šiame posėdyje. Nenorėčiau teikti techninio pranešimo prifarširuotų skaičių ir faktų. Tiesiog norėčiau kalbėti apie esmę. Aš manau, kad tai būtų geriausia šiuo atveju. Aš nekonesku partijos ir e, taip pat vadovauju Rumunijos Senato moterų reikalų komitetui. PPDD, mano partija, yra e, gurkšnis šviežio oro po tuo žmonių, kurie atėjo valdžią, kai išėjo senieji 20 metų valdė šalį. Mes esame tokia specifinė partija. Partijai vadovauja moteris, esame ta partija, kur moterų daugiausia lyginant su kitomis politinėmis jėgomis. Per pastaruosius dešimt metų mano vadovaujamam komitetui vadovavo moteris. Tačiau komite, į komiteto nuomonę nebūdavo įsiklausoma. Dabar jam vadovauja vyras, jūsų nuolankus tarnas, Ir pamatėme, koks yra skirtumas, kai vadovauja moteris, kai užima vadovaujančias pareigas. Europos išsivyščiuose valstybėse daugiau negu 30 procentų moterų yra parlamento narės. Kad būtų galima pasiekti ekonomikos saugimo, būtina, kad būtų daugiau vadončių moterų. Pirmininkė, e, jūs labai greit kalbate, vertims sunku dirbti. Be abejo. E, ir net jeigu ir bandote skubėti, vertėjai turi išversti jūs pasisakymą į 22 kalbas. Dėkuoju. Kaip jau sakiau, būtina padidinti moterų vaidmenį sprendimų prieimime. Būtent dėl to tam reikalingi teisės aktai, ES lygių teisės aktai, kad būtų galima užtikrinti minimalų atstovavimą moterims nacionaliniuose parlamentuose. Rumunijos senato nariai teiks siūlymus dėl to. Manau, kad kitos politinės partijos taip pat parems mūsų iniciatyvą. Rumunijoje moterys nori tęsti toliau integracijos procesą. Siekima taip pat ir galimybės prisijungti prie Šengeno erdvės. Rumunijos žmonės yra tie, kurių šalis pasiekė didžiausios pažangos pasaisiais metais. Sveikinu visas moteris, mamas, dukras, seseris Visiems gražios šventės. Dėkoju. Dabar kalbės kita kolegė iš Rumunijos kitų rūmų ir prašytume kalbėti lėčiau, prašiau neskaityti kalbų per nelik greitai, nes reikia jūsų kalbą dar ir išversti kitas kalbas. de austeritate luate în România în timpul guvernărilor PDL s-au dovedit a fi o soluție care nu au dus la mult așteptata creștere griežtos taupimo priemonės įvestos Rumunijoje nepadėjo atgaivinti ekonomikos ir sukurti naujų darbo vietų. Taigi visuomeniai šie klausimai vis dar aktualūs, vis dar reikia e, įgyvendinti šios uždavinius. Ir aišku, krizė labiausiai paveikė moteris, jos e, neteko darbo, sunku įsidarbinti iš naujo ir moteris paprastai apskritai sunkiau išlaiko darbo vietas. Ši ekonomikos krizė sukrėtė Rumunijos šeimas. Labai sunku suderinti darbą ir motinos pareigas. Taip pat padaugėjo smurto prieš moteris atveju ir Aš kalbu ir apie fizinį smurtą, ir apie kitas smurto formas, taip pat ir mm, priekabiavimo darbe, taip pat ir apskritai įvairūs neigiami ekonominiai padariniai, kurios patiria moteris. Taigi moterų padėtis e, vis dar rimta, moteris sunkiai randa darbą, sunkiai jį išlaiko, mažesni jų atlyginimai. Ir naujoji vyriausybė, kuriai vadovauja Viktoras Pontas, tengiasi spręsti visus šios klausimus Aš pats dirbu komitete, kuris rengia įstatymo projektą, kuris bus pristatytas parlamentui kitą savaitę. Ir tuo įstatymo projektu siekiama nustatyti lygių galimybių nuostatas Rumunijos teisės aktuose. Aš taip pat atstovauju Europos reikalų komitetą, kuris parengė nuomonę dėl strategijos dėl kovos su priekybos žmonėmis. Taip pat rengiu nuomonės dėl kitų ES teisės aktų. Dėkuoju. Dabar žodis e, Kipro atstovui ponui Fitis. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu graikų kalbą. Man labai malonu šiandien dalyvauti šiame posėdėje ir kalbėti šią temą, kuri tokia aktuali mums visiems. Aš norėčiau padėkoti moterų reikalų ir e, lyčių lygybės komitetui Europos parlamente. Dėkoju taip pat ir visiems kalbėjusiems. Ekonominės krizės poveikis aišku, labai rimtas ir moteris pajuto skaudžias krizės pasiekmes, moteris yra pažydžiamesnė visuomenės dalis nei vyrai. Taigi didžiausia našta teko jiems griežtos taupimo priemonės, kurias nustatė e, Trojka, dar labiau pablogino padėtį. Labai rimtai jaučiamos socialinės taupimo priemonių pasiekmes Kipre jaučiami labai neigiami padariniai viešajame sektoriuje. Ir būtent šiame sektoriuje dirbančios moteris labiausiai nukentėjo. Vis dėlto iš tiesų šiame sektoriuje daug moterų dirba. Taip pat yra daug moterų, kurios yra priverstos pasitraukti iš darbo rinkos ir vėliau jums sunku ją grįžti. Tai vienas iš pagrindinių spręstinų uždavinių Kipro vyriausybei. Mes esame parengę lyčių lygybės veiksmų planą, kuriame numatėme visą eilę priemonių, kuriomis siekiama pagerinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Mes matome, kad nedarbo lygis auga didžiuliu greičiu ir nedarbo lygis mūsų šalyje prilyksta nedarbo lygiui tose valstybėse narėse, kurios labiausiai paveiktos krizės, pavyzdžiui, Ispanijoje. Moterų nedarbas šiuo metu yra 9 procentai, o bendras nedarbo lygis 12 procentų. Taip pat labai e, didelis e, jaunų žmonių nedarbo lygis Prekybos ir turizmo srityje mes aktyviai remiamis ES struktūriniais e, fondais, naudojamės ES fondo lėšomis ir taip pat turime taip vadinamą produktyvumo fondą, Turime taip pat specialiai e, skirtų departamentų, kurie naudojasi ES lėšomis ir noriu tik pasidžiaugti tą ES teikiamą pagalbą. Dėkuoju, kad paminėjote Europos socialinio fondo vaidmenį. Na, o dabar žodis poniai Toprak iš Turkijos valstybės kandidatės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. norėjau paminėti. Prašoma pasisukti mikrofoną, kad būtų galima geriau girdėti kalbėtoją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti krizės tam tikrų paradoksinių dalykų susijusių su moterų klausimais. Ką norėjau pasakyti? Krizės metu um, moterų dirbančių skaičius išaugo, nes paaiškėjo, kad vieno dirbančio dažnai šeimų yra nepakankama. Išaugo taip pat skirybų skaičius krizės metu, nes dėl krizės dažnai kilo kiviršų šeimose. Atsirado daugiau m, mm, ieškančių moterų darbo, bet darbo vietų trūksta be abejo moteris dirbančios vadovaujančiose pozicijose irgi suprato, kad galbūt vienas iš tų, kurios bus atleistos pirmos. Žemesniuose lygmenyse, e, žemesnėse grandyse darbdaviai labiau mėgsta dirbančias moteris, nes moteris sutinka dirbti ir nepilną darbo dieną. Tai reiškia, kad Aišku, moteris mm, ne, neišina pritaikyti socialinio saugumo jokių priemonių. Ir matome, kad situacija darbo rinkoje labai keičiasi. Mano klausimas būtų toks, ar yra skirtumas tarp to, ką turėtų daryti nacionaliniai parlamentai, sprendžiant e, lyčių lygybės problemą E, ką daryti, kai ekonominės krizės nėra ir kita vertus, kai jinai yra, ar skiriasi kuo nors tos priemonės. Aš esu Turkijos parlamento opozicijoje. Ir socialdemokratams atstovauju, aš taip pat dirbu parlamente moterų reikalų komitete. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį Lenkijos senato atstoviai. Nenorėčiau neteisingai ištarti jūsų pavardės. Pone Mozanovska, galbūt bus ir pavykę. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento FEM komitetui už šį surenktą posėdį. Dėkoju visiems kalbėjusiems ir iš tų pasisakymų matyti, kad moteris iš tikrųjų ras atsaką kriziai, nes yra potencialo, kurio reikia pasinaudoti, moterų verslumo potencialas. Aš pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį štai į kokį aspektą, kai kalbame apie moterų potencialo panaudojimą. Svarbiausia lygios galimybės lygios galimybės pasinaudoti verslumo potencialu ir savęs realizavimo potencialu. Moteris turi jausti saugiai visose gyvenimo srityse. Ir kalbant apie šeimos politiką ir profesinį gyvenimą, asmeninį gyvenimą, moteris yra atsakingos ne vien apie ne vien atsakingos už save, bet ir už vaikus, už šeimą ir ir už vyrus taip pat. Taigi moteris turi jaustis saugiai ir gebėti pasirūpinti ir savim, ir visais kitais. Dar kalbant apie profesinį gyvenimą, čia taip pat moterų saugumas turi būti užtikrintas. Aš dėkoju ir kalbėjusiems vyrams šios dienos diskusijose, nes mums svarbus tas vyriškas balsas, E, svarbi partnerystė ir bendras darbas ieškant sprendimų dabartinėje krizėje. Lenkijos valdžia priima sprendimus skirtus kovoti su nedarbu ir ginti moterų teisę, siekiama įgyvendinti naujas priemonės ir programas skirtas užimtumui skatinti. Moteris vis dar sudaro 46 procentus visų dirbančiųjų, bet joms yra mažiau sumokama. E, ir su tuo stengiamės kovoti, stengiamės e, taikyti lankščias įdarbinimo formas, suteikėme galimybę dirbti namuose, dirbti pasinaudojant e, telekomunikacijomis, technologijomis ir taip pat Siekime didinti įmonių atsakomybę prieš moteris ir neįgalius asmenys ir taip toliau. Ir stengiasi vyriausybė skatinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis, siekiama mm, remti moteris auginančias vaikus, taip pat moteris vyresnės nei 50 metų ir taip toliau. Manau, kad labai svarbu neatsijėti visų šių programų nuo veiksmų ir programų ir priemonių gyvendinamų vietos lygmenių. Labai svarbu pasinaudoti šio moterų potencialu krizės metu. Visą tai suteikia mums galimybę ir tinkamai reaguoti į krizę. Atsiprašau, bet turiu priminti, jog turime laikytis kalbėjimo laiko, nes dar turime išklausyti ne, nemažai. E, pasisakymu. Dabar žodis poniai Kazakai iš Latvijos. And, uh, I'm, I'm to... Labą dieną, gerbiami e, kolegos, Europos parlamento nariai. Man garbė tenka atstovauti Latvijos parlamentui čia šiandieną. Norėčiau tarti keletą žodžių. Kalbėsiu trumpai, pirmiausia, ačiū už tai, kad išsakėte informacijoms apie tai, kaip stiprinti moterų vaidmenį E, ekonominėje srityje. Ačiū už tai, e, kad išgirdome pamastymą apie tai, kaip politiniam gyvenime didinti moterų skaičių. Latvijoje 23 mo, procentai moterų dirba parlamente, 29 procentai e, moterų yra ministrų kabineto narės. Europos parlamente 35 procentai moterų ir 33 23 procentai moterų Europos komisijoje. Norėčiau tarti e, žodį apie Suomiją, vieną iš mūsų kaimininių šalių. Jau prieš šimtą metų ten moterų teisės yra labai stiprios ir tik dabar 50 procentų moterų yra parlamento narės, politikės. Ir ministrų kabinete yra tiek pat 50 procentų. Bet noriu pabrėžti, kad ta, tam procentui pasiekti Suomijai prireikė šimto metų. Tad mūsų priemonės dar galioja tik dešimt metų, tad sunku tikėtis labai didelio moterų dalyvavimo. E, nacionaliniai parlamentai yra gavę tam tikrų nuorodų, rekomendacijų, būtų džiugu jų išgirsti ir daugiau ačiū. Pirmininkė, dėkoju, kad iškelėte šią problemą. Ir paskutinė kalbėtoja, ponė Elkalkara iš Turkijos. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti visus renginio dalyvius. Turkijos nepalėtė Europoje siaučianti ekonomikos krizė, tačiau per pastaruosius metus Turkijos parlamentas įdėgė tam tikras priemonės, kad padidėtų moterų užimtumas ir kiekybiškai, ir kokybiškai pakomitetis dėl lyčių lygybės klausimų pradėjo savo veiklą 2012 lapkričio 15 dieną. Pakomitetis surengė 13 susirinkimų, kitas jų vyks kovo 20, 22 dieną Kučelį provincijoje. E, veiklos pranešimas apims konkrečias priemonės viešosioms institucijoms ir vietos administracijai bei nevyriausybinėms organizacijoms. Tai bus paskelbta tada, kai uh, pakomitetis baigs savo darbą. 2011 vasar 25 buvo padaryti tam tikti pakeitimai ir motinystės atostogos su pakeitimu dėka buvo parilgytos iki 16 14 savaičių, o tėvystės atostogos e, yra numatytos ir vyrams, ir moterims. 24 mėnesių atostogos, nemokamos atostogos ir vyrams, ir moterims. Sveikinu kolegę ponę Karmen Kontanilę. Mes dirbame kartu parlamentinėje asamblėjoje ir štai susitinkame čia vėl. Mes dirbame kartu komitete, kuris E, užsima irgi lyčių nediskriminavimo klausimais. Man labai patiko tai, ką minėjo kolegė Karmen. Ji minėjo psichologinės problemas, depresiją. Jų skaičius padaugės artimiausių metų. Mano supratimu, tas problemas jau dabar reikia atsižvelgti ir pirmiausia kovoti su finansinėmis ir ekonominėmis problemomis, bet tai turi įtakos šeimoms, vaikams. Ir būtina daryti viską, kad tos problemos būtų išspręstos. Psichologinis aspektas neturi būti užmirštas, nes e, tai gali būti daugelio nesusipratimų laimų priežastis ateityje. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū visiems kalbėtojams ir kalbėtojams iš visos Europos. Ačiū pranešėjams. Taip pat sveikinu čia susirinkusius Europos parlamento narius, savo kolegas, dalyvaujančius komitetų darbe. Ir dabar. E, vėl perdodu pirmininkavimą pirmininkui Gustafsonui. Prašau. Okay, um, we will then go on. Kągi dabar tęskime prie trečiosios darbo grupės ir kalbėsime apie tai, kaip ES gali paremti valstybės narės siekiančias per krizę sutvirtinti moterų socialinės ir ekonominės teisės. Ir turėsime galimybę dabar pakalbėti apie tai, kaip ES gali paremti ir parems valstybės narės, nes moterų komitete, moterų reikalų komitete rengėme pranešimą savo iniciatyvą. Bet pirmiausia, pažiūrėkime video pranešimą. Komisijos narys Andoras negalėjo šiandien dalyvauti, bet jo nuomonė ši tema yra labai svarbi ir jis norėjo pasisakyti. Taigi dabar matysime įrašytą komisijos nario Andoro pasisakymą ir vėliau tęsime diskusiją, bet pirmiausia tikiuosi, kad vis, viskas techniškai nustatyta. Taigi žiūrime. It will come. Vice Chair, honorable members, ladies and gentlemen. E, Vicepirmininkė, ponios ir ponai, sveikinuosi su visais, e, labiausiai su mūsų kolegėmis moterimis šią šventinę dieną. Apgailestauju, kad negaliu asmeniškai dalyvauti e, šios dienos posėdėje, bet pasinaudoju tokią galimybę pasisakyti. Norėčiau aptarti kas yra veikiama lyčių lygybės ir ypač užimtumo srityje. Įsitraukimas į darbo rinką yra vienas svarbiausių būdų dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir lyčių lygybė yra ne vien pagrindinė teisė, bet ji taip pat e, būtina užtikrinant Europos ekonomikos augimą, e, gerovę ir konkurencingumą. Visuomenė senėja, gimstamumas mažėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų. E, taigi itin svarbu pasinaudoti visų talentais ir užtikrinti lygias lyčių galimybės. Negalime ignoruoti to, kad krizė iš tikrųjų padarė įtaką vyrų ir moterų lygybės požiūriu, kai tik krizė prasidėjo, labiausiai ji paveikė tuos sektorius, tokius kaip automobilių pramonė ir statyba, kuriuose daugiausiai dirbo vyrai. Tačiau vėliau panašu, kad labiau poveikį, neigiamą poveikį pajuto moteris. Ir iš dalies taip yra dėl to, kad moterų itin daug dirba viešajame sektoriuje moteris taip pat labiau naudojasi tokiamis paslaugomis kaip vaikų priežiūra, ilgalaikė priežiūra ir panašiai. Turime užsibrėžę tikslus 2020 metams ir norint tuos tikslus pasiekti, reikia sustiprinti moterų dalyvavimą. Vis dėlto skaičiai rodo, kad padėtis yra nekokia. Moterų užimtumo padėtis yra tikrai prasta. 2011 metais dirbo 70 procentų moterų 27 ES valstybėse narėse, o moterų tik 58,5 procentų. Taip pat vienas iš dešimties moter, vyrų dirbo ne visą darbo laiką, o moterų, moterims tokia galimybė buvo sudaryta tik trims iš dešimties. Dirbti dalį darbo dienos yra, aišku, pasirinkimas, bet tai taip pat atsiliepia ir uždarbiui, ir gebėjimui suderinti kitas gyvenimo sritis. Svarbu galvoti apie jaunų moterų padėtį. Jau, daug jaunų žmonių dirba dalį darbo laiko, bet nepilna, nepilnas darbo laikas gali iš tikrųjų padaryti neigiamą poveikį ypač jaunoms moterims. E, jo, tai gali įtakoti moterų sprendimą turėti mažiau vaikų. Taigi svarbu įveikti tokį rinkos susiskaldimą, užtikrinti, kad jauni žmonės ir jaunos moteris gautų ilgalaikės darbo sutartis. Taip pat yra daug kitų veiksnių, kurie susiję su moterų dalyvavimu darbo rinkoje. Ir tie veiksniai yra visi akcentuoti Europos parlamento pranešime savo iniciatyva dėl ekonominės krizės poveikio moterų lygybei, lyčių lygybei ir moterų teisiai. Kaip ponia Marinšantie pranešėja teigia moterų darbo sąlygos tapo mažiau užtikrintos ir žymiai sumažėjo jų atlyginimai. Gerokai skiriasi vyrų ir moterų atlyginimai, e, taigi ir nedarbo išmokos taip pat skiriasi, skiriasi vyrų ir moterų skaičius dirbančių nepilną darbo laiką. Ir panašiai, dar vienas svarbus elementas yra įgūdžiai ir kvalifikacijos. Nors moteris praktiškai yra labiau kvalifikuotos ar daugiau kvalifikuotų moterų negu vyrų, vis dėlto daugelis ryčių, tokios kaip technologijų, inžinierijos, matematika, inžinierijos sektoriai matematika, pavyzdžiui, vis dar e, dominuoja vyrai. Moteris baigusios universitetus retai įsidarbina ar nedaug jų įsidarbina šiuose srityse. Taigi svarbu kovoti su tokiais stereotipais ir skatinti moteris dalyvauti šiuose srityse darbo rinkoje. Tokie veiksniai kaip darbas ne visą darbo laiką, karjeros pertraukos, ir kiti veiksniai paaiškina, kodėl 12 milijonų daugiau moterų nei vyrų gyvena skurdžiai ES. Mes turime užtikrinti, kad ši situacija būtų išspręsta. Socialinės išmokos ar investicijos į socialinę sritį turi būti suprantamos kaip investicija. Atitinkamas teisės aktų rinkinys buvo e, patvirtintas prieš dvi savaitės. Mm, šie teisės aktai užtikrina galimybę suderinti karjerą ir, pavyzdžiui, vaikų priežiūrą, galimybę grįžti į E, švietimo institucijas ar į darbą. Per praeitą semestrą devinioms valstybėms narėms buvo pateiktos nacionalinės e, konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos dėl lyčių lygybės ir geresnio, geresnės pusiausvyros užtikrinimo. Visos valstybės narės e, gavo skirtingas rekomendacijas daugeliu jų buvo rekomenduota sumažinti vyrų ir moterų atlyginimų skirtumą. Svarbu taip pat e, suprasti, kaip ES struktūriniai fondai gali padėti sustiprinti moterų socialinės ir ekonominės teisės. ES fondo veiksmai turi didžiulę pridėtinę vertę skatinant lyčių lygybę valstybėse narėse. Ir komisijos pasiūlymas kitam programavimo laikotarpiui taip pat siūlo papildomų galimybių. Komisija mm, džiaugiasi mm, ar sveikina sutarimą tarp Europos parlamento ir tarybos pasiektą neformaliame triloge gruodžio mėnesį. Ir manome, kad valstybės narės turi e, įtraukti lyčių aspektą į visas programas ir politikos kryptis, kurios yra remiamos iš socialinio fondo. Iš tikrųjų, lyčių lygybės užtikrinimo tikslas galbūt kartais atrodo kaip miražas, kuris traukiasi nuo mūsų, kai bandome prie jo prieartėti. Tačiau mūsų augimas ir gerovė priklausys nuo to, kaip sėkmingai mes įgyvendinsime užsibrieštus tikslus. Ačiū we can of course not thank him personally because he's not here, but... <laughs> Na, asmeniškai komisarui padėkoti atrodo nepavyks, nes jo nėra, bet e, džiugu, kad atsiuntė mums šį video reportažą. Representative on the commission. Dabar dirbsime toliau ir kalbėsime apie tai, kad nuveikė moterų reikalų komitetas. Ir tas yra rengiamas pranešimas, mes jau tai minėjome. E, ponas Andor minėjo savo kalboje šį pranešimą. Norėčiau pabrėžti, kad ponia Moran Šartier nuveikė didžiulį darbą. Nes turbūt galite įsivaizduoti, kad ne pats lengviausias darbas yra nuo kairės iki dešinės suburti visus, aptarti ekonominius klausimus – E, nes kairė ir dešinė paprastai politinė nesutarė dėl ekonominių dalykų. Tačiau ponė Morašaftie dirbo labai sunkiai ir pavyko jai pasiekti labai neblogų e, rezultatų siekdama bendro sutarimo. Ir ji galės dabar, ko gero, pasakyti, kokį pranešimą galiausiai teiks parlamentui. Na, džiugu, kad jūs prisėmėt tą sunkų darbą, jį atlikote ir dabar jau turėsime progą aptarti pranešimą, kuris, aš tikiuosi, bus tikrai labai svarbus. Dabar žodis Jums, gerbiama kolegė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog visos Europos parlamento politinės frakcijos ir visi šešėliniai pranešėjai turėtų susilaukti visų pirma mano padėkos žodžių. Todėl, kad Mes nebuvom susiskaldę šią temą, nes norėjom, kad ta tema būtų traktuojama kaip bendra mūsų politinė tema. Ir dėkoju kolegoms už jų nusiteikimą e, tokį. Todėl, kad e, moteris ir moterų teisės neturi būti tos ar kitos politinės frakcijos eksploatuojama uh, problema. Tai yra bendra visų problema, bendras klausimas, politinis klausimas, rūpimas visiems. Ir todėl dėkoju visiems ir dėkoju e, Jums, pirmininkė, kad e, FAM komitete e, mes dirbame susitelkę ir dabar per plenarinę sesiją mes pamatysime per balsavimą, ar mums tikrai pavyko pasiekti užsibrėžtą tikslą. Pirmas dalykas, kurį noriu pabrėžti, yra metodologija. Mes e, taikėme dviejopą metodologiją. Visų pirma, analizavome įvairias e, situacijas ir į, įvairių politinių partijų pozicijas bei įvairias vykdamas politikas, kad pasiektume FAM komitete e, konsensusą. Antradienį, ateinantį antradienį balsuosime, kaip sakiau, per plenarinę sesiją dėl šio pranešimo. Jūs galėsite klausytis transliavimo internetu, beje. Mūsų darbas taip pat rėmėsi statistiniais duomenimis. Vakar buvo pristatyti pirmieji konkretus rezultatai. Tad e, taikėme, kaip sakiau, dviejopą metodologiją - analizę ir statistinį metodą ir manau, kad e, abu šitie metodai papildė vienas kitą ir rezultatai tikrai buvo labai E, vientisi. Antras dalykas, kurį noriu pabrėžti, krizės poveikis turi turi tam tikrą didinamojo stiklo poveikį, išryškinantį tam tikras problemas. Niekas niekas e, iš pradžių negalvojo apie tas problemas, kurios egzistavo jau iš anksčiau. Pavyzdžiui, atlyginimų nevienodas lygis, e, taip pat e, darbas ne visą darbo dieną, moteris dažniausiai dirbdavo šitą darbą, toliau ribotos trukmės darbo sutartis. Čia taip pat moteris dažniausiai dirba pagal tokias sutartis. Ir mes turime statistinius duomenis apie kiekvieną valstybę narę. Jūs taip pat galite prieiti prie šitų duomenų e, ir sužinoti, kokia padėtis jūsų e, šalyje. Ribotos darbo trukmės sutartis, neužtikrintos darbo vietos. Tai buvo dalykai, kurie jau egzistavo ilgą laiką ir moteris dažniausiai dirbdavo tokio pabudžio darbus. Krize prasidėjo ir moteris tapo pažeidžiamesnės tose srityse, nes ekonominės krizės sąlygomis ar viešajam ar privačiam sektoriuje visų pirma nukentėjo tie, kas turi neužtikrintas darbo vietas, ribotos trukmės, darbo sutartis, kurie dirba ne pilną darbo dieną, jie pirmiausiai nukentėjo nuo e, krizės. Trečias dalykas. Mes e, daug diskutavome ir ypač taryboje buvo daug diskutuota, valstybių ir vyriausybių vadovai apie tai diskutavo. Diskutavo dėl užimtumo ir ekonomikos augimo. Dabar diskusija šitais klausimais jau nėra tokia aktuali kaip anksčiau. Aišku, turime kalbėti apie valstybių įsiskolinimą, tačiau taip pat e, e, ir apie ekonomikos augimą. Kaip sakė komisijos narys Andor, e, Europos ekonominė ir socialinė sveikata priklauso nuo užimtumo ir nuo moterų vaidmens darbo rinkoje. Tad e, turime Europos lygmenių ir nacionalinių lygmenių ir veikdami kartu, kaip kad ir darėme anksčiau, ponė pirmininkė, parengti tokias strategijas ir, ir, ir politikas, kurios apimtų šios aspektus. Toliau, aspektai, kurie dar lieka neišspręsti ir kuriuos būtinai turime išspręsti. Tai yra prioritetai. Ir e, trys iš principo ramšiai, trys e, dalykai, kurie neturi likti už borto. Visų pirma, atlyginimų suvienodinimas, atlyginimų skirtumų panaikinimas tarp moterų ir vyrų. Nepamirškime, kad e, priimanti darbą vyrą ir moterį atlyginimas skiriasi maždaug 17 procentų, priklausomai nuo to, ar vyras ar moteris priimama į darbą. Ir reikia nepamiršti taip pat, kad moteris, nepaisant, kad jis turi aukštesnį išsilavinimą, krizės sąlygomis į darbo rinką patenka vėliau negu vyrai. Tai yra nepriimtina. ir atlyginimas turi būti keliamas visos moters profesinės karjeros metu. Pagal OECD tyrimą visose valstybėse gimus vaikui iš principo moters atlyginimas sumažėja 12 procentų palyginus su vyro atlyginimu po pirmojo vaiko gimimo. Todėl, kad uh, tuomet moteris turi tendenciją užimti žemesnį postą, kuriam reikia mažiau atsakomybės, kad galėtų daugiau laiko skirti e, vaiko auklėjimui. Tuo tarpu vyrai pan, panašioje situacijoje užima kaip tik aukštesnį postą. Ir moteris tuo būdu leidžiasi tarytum laiptais žemyn karjeros požiūrių. Minus 12 procentų ir minus 12 procentų E, nepilna darbo diena ir e, moteris, kurios e, turi tris vaikus, vidutiniškai dirba tik tai pusę darbo dienos, 50 procentų. Tad kaip matome, tas atotrukis tarp vyrų ir moterų didėja iš principo. Ir todėl moterų karjeros yra kitokios negu, negu vyrų profesinėje plotmėje. Moterų karjeros nėra taip aukštai kylančios. E, Kita antradienį apie tai kalbėsime su Vivian Reding komisijos narėme, nes mes turime kovoti su tokiamis tendencijomis karjeros srityje. Ir ne tik tai administracinė sąranga čia yra kalta. Reikia taip pat, kad moteris turėtų daugiau ambicijų, reikia išlaisvinti tas ambicijas profesinėje srityje. Aš manau, kad turime skirti tam daug svarbos, todėl kad e, visi, visos valstybės e, narės investuoja į vienodas švietimo sąlygas e, berniukams ir, ir, ir mergaitėms. Ir aš manau, kad e, tai, kas buvo ką tik pasakyta, šita tema buvo labai svarbu. Tad kaip atsitinka, jog investuojama yra, kad teisės būtų lygios, bet paskui darbo rinkoje tos lygybės ne, nebūna ir kad moteris galiausiai dirba pusę darbo e, dienos arba moteris užima tokius postus, kurie yra žemesni ir jų ka ka karjeros e, e kreivė tampa visiškai kitokia. E, turime veikti per e, atlyginimo svertą, taip pat e, per šeimininio gyvenimo ir profesinio gyvenimo suderinimo svertą, kad kiekvieno vaiko e, gimimas nepasireikštų moters profesinio gyvenimo intensyvumo sumažėjimu ir taip pat kartu turime veikti per karjeros svetą. Aš manau, kad turime parengti tam tikrą koregavimo valdymo sistemą ir turime tai daryti be kita ko per Europos semestrą. Turime veikti taip pat nacionaliniu lygmeniu. Kiekvienoje valstybėje remdamėsi bendrais kriterijais, kad galėtume išsiaiškinti, kokios yra valstybės vykdomos politikos e, pasiekmes, koks poveikis E, lyčių lygybei ir turime aiškintis e, taip pat krizės poveikį šituo požiūriu, nes krizė prasidėjo 2008 metais, tad neturime dabar e, laukti, kol problemos darysis vis rimtesnės ir, ir nereaguoti, kaip tik turime reaguoti. Dabar atkreipsiu dėmesį į kai kurios aspektus, kurie mus ypač šokiravo dabar ir šokiruoja priimant į darbą, ir tai yra Eurobarometro duomenys, manau, ponė pirmininkė, kad jums tie dalykai taip pat nepatiks ir jūs šokiruos. Trys pagrindiniai prieimimo į darbą kriterijai, kuomet moteris, moteris priimama į darbą, yra tokie. Yra žiūrima, ar jinai turi ar neturi vaikų. Tai yra pirmas kriterijus ir asmeninio pobūdžio kriterijus ir diskriminuojantis negatyviai kriterijus. Tai yra ne pozityvus diskriminavimas, o negatyvus eliminuojantis diskriminavimas E, diskriminavimas. Antras kriterijus yra moters e, galėjimas e, dirbti pagal reikalavimą tvarkaraštį. Ir šitame kontekste taip pat kalbėjom apie diskriminavimą. Trečias kriterijus yra fizinė, fizinė išva, išvaizda, apskritai moters išvaizda. Profesinė kompetencija tik tai septinta vieta tarptų kriterijų užima. Pasižiūrėkime, kokie kriterijai taikomi vyrui. Ir taip yra visose valstybėse narėse. 27 valstybėse narėse. Pirmas vyro prieimimo į darbą kriterijus. Profesinė patirtis. Moteriai tai yra septintas kriterijus pagal svarbą. Vyrui pirmas. Antras vyro kriterijus yra vyro profesinė kvalifikacija, tai yra pozityvus kriterijus. Trečias kriterijus yra sugebėjimas dirbti pagal reikalavimą tvarkaraštį. Tai, tai, kas e, yra kaip negatyvus kriterijus naudojamas moteriai, naudojama kaip pozityvus kriterijus vyrui. Toliau, vaikų turėjimas ar neturėjimas yra dešimtoje vietoje. Tuo tarpu moteriai tai yra pirmas kriterijus. Tad e, Kaip matote, šita Eurobarometro analizė, šis tyrimas rodo, kokia mūsų padėtis, kokie mes esame, rodo, kokia yra mūsų Europos visuomenė. Ir kuomet mes susipažįstame su tais kriterijais, tai matome, kad tikrai mūsų laukia dar daug darbo. Šiandien kalbėjome apie kovą su stereotipais. Aišku, kova su stereotipais taip pat yra paminėtina tarp priemonių, kur reikia imtis, tačiau, kaip matome, padėtis yra vis dėlto labai sudėtinga. Noriu taip pat atkreipti jūsų dėmesį ir į užimtumo piramidę. Žinote, kad ES yra rengiami daugiamečiai planai, dabar Mes rengėme 14-20 metų laikotarpį įvairius e, pasiūlymus. Tad e, ta užimtumo piramidė yra 2010 metų Europos projekcija. Kaip žinome, 15 procentų e, žemos kvalifikacijos darbo vietų, kurie yra piramidės apačioje, dinks su laiku. Tuo tarpu aukštos kvalifikacijos darbo vietos, kurios yra piramidės viršoje, didės ir padidėjimas bus maždaug 15 procentų. Ir tai yra CDFOP agentūros e, duomenys, Tesaloniko agentūros duomenys. Moteris moteris dažniau dirba žemos kvalifikacijos reikalaujančiose darbo vietose ir atvirkščiai aukštus postus taip pat, kur reikia aukštos kvalifikacijos, užima rečiau. Tai čia mes taip pat matome ir šalutinį krizės poveikį ir kalbėdami apie padėties rekonstravimą, atstatymą, turime į tai atsižvelgti ir čia, e, kalbant apie rekvalifikavimą, e, tai moteris iš tikrųjų moterų išeities pozicija yra mažiau palanki negu vyrų. Ir reikia kai ką koreguoti. E, čia ir dabar grįžtu prie to, ką sakė komisijos narys Andor. Europos socialinis fondas yra e, sukurtas tam, kad būtų užbėgama už akių tokioms problemams. Todėl kiekvienos valstybės atstovai kviečiu jūs susitelkti, sprendžiant šitas. E, problemas, kad moteris grįžtų į darbo rinką, kad tinkamai būtų vertinama jų kvalifikacija, kad jos būtų tinkamai perkvalifikuojamos, kad būtų testinis mokymas užtikrinamas ir šitie dalykai turi būti tokie pat naudingi moteriams kaip ir e, vyrams ir dėl to reikia koreguoti esamą padėtį, nes e, dabartinė padėtis yra neteisinga moterų atžvilgių. Kitas dalykas, kadangi moteris uždirba mažiau negu vyrai, kadangi moterų darbo vietos netokios užtikrintos kaip vyrų, krizės poveikis pasireiškia tarytum nebili revoliucija. Moteris pačios išeina iš darbo, nes nemato prasmės dirbti. Atlyginimas žemas, darbo daug, krūvis didelis ir moteris palieka tyliai darbo rinką. Ir todėl, jeigu dabar atidžiai nagrinėtume Europos statistinius duomenis, kad e, krizės poveikis e, darbo rinkai nerodo to diferencijuoto poveikio vyrams ir moteriams. Paprasčiausiai moteris, e, moterų mažiau dirba darbo rinkoje ir moteris dabar tyliai pasitraukia iš apmokamos darbo rinkos tam, kad daugiau dirbtų įvairiose asociacijose, labdaringose struktūrose, kur už savo darbą jos negaus atlyginimo. Ir tuo būdu mes turime imtis priemonių, kad moteris grįžtų į apmokamą darbo rinką ir būtent Europos socialinio fondo vienas iš tikslų toks e, yra ir turi būti naudojamas tas fondas šiam tikslui ir socialinis Europos fondas taip pat turi užsiimti moterų perkvalifikavimo e, klausimais. 2014 metais turi būti finansuojami ne tik tie turi būti perkvalifikuojami tie žmonės, kurie yra už darbo rinkos e, ribų ir neturi darbo. Aš manau, kad Europos socialinis fondas yra be galo svarbus e, instrumentas, be galo svarbi priemonė siekiant užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Nenorėčiau dabar piknaudžiauti savo e, padėtimi šioje diskusijoje e, ir kalbėti ilgiau, bet e, noriu Jūs patikinti, kad mes tikrai dedame visas įmanomas pastangas, kad e, šitie tikslai būtų pasiekti. Ačiū. Pone Mora Šartie. Iš tikrųjų, galima būtų pasakyti dar daug dalykų. bet e, iš tikrųjų trikdo tai, ką jūs ką tik pasakėte. Jeigu ieškai darbo ir esi moteris, jau vien dėl to kyla kliūčių. Tai yra pati tikriausia diskriminacija. 21 amžiuje tokia situacija, kai moteris yra laikomos E, tik tai atsakingomis už vaikus ir daugiau už nieką yra labai keista. Bet šiaip ar taip, juk vaikai neatsiranda iš vieno iš tėvų, reikalingi du žmonės, kad gimtų vaikai. Ir man atrodo, kad smerkti žmogų už tai, kad jis atsakingas už vaikus, e, nėra teisinga, tai yra diskriminuojanti padėtis. O dabar norėčiau pasakyti, kad 12.30 privalome baigti posėdį, nes mūsų puikiai vertėjai mus tada turės palikti, sako pirmininkas. Tad dabar kviesiu visus kalbėti labai trumpai, kad mūsų kalbėtojai dar turėtų galimybę atsakyti. Pone Gurmai yra pirmoji, kuri pateiks savo komentarą ar klausimą. Ji yra ponios Mona Šartie pranešimų šešėlį pranešė. Prašom, ponė Gurmai. European Parliament ir Europos parlamento nariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Elizabet parodė, kad yra tokia situacija susiklošiusi, kai žaidžia ir vyrus, ir moteris, ir privalu visiems ieškoti išeities. Dabar perėsiu prie vengrų kalbos, nes čia dalyvauja žurnalistų ir taip pat vengrų kolegos. Dėkoju. Kaip jau sakiau, Elizabeta jau parodė parengdama iniciatyvinį pranešimą, kad problemos, kurios mus domina, turi peržengti bet kokias politinės ribas. Turime visi iškoti konsensuso, dirbti horizontalių pagrindų. Ir Elizabetai tai pavyko. Moterų reikalai turi peržengti partinės ribas. Noriu padėkoti komisarui Andor už jo labai aišku video reportažą. Jie moterų reikalai rūpi ir jis, aš manau, labai aiškiai ir tiksliai tai išdėstė. Komisarė Reding negalėjo atvykti į mūsų diskusiją šiandien. Bet ir kaip be būtų gaila, bet aš manau, kad jis šiais klausimais irgi turi labai aiškę tvirtą savo poziciją. Mūsų dominantis klausimai yra ypatingos svarbos, nes iš tikrųjų krizė apsunkino moterų gyvenimą, jų situacija tapo sunkesnė, atsirado daugiau ir iškesnės socialinės neligybės. Moterų ir vyrų irgi situacija pasikeitė, tai ryškiau matyti dabar. Finansų ir ekonominė krizė moterims smogė stipriau, nes prie jos, prie tos krizės, ekonominės finansų prisidėjo taip pat ir moralinė krizė. Sumažėjo darbo užmokestis, Socialinės paslaugos taip pat sumažėjo. Vyrų ir moterų pariteto klausimas šiame kontekste yra labai svarbus. Būtent dėl to mes turėtume skubiai imtis juos spręsti. Dabartinė neligybė yra dar didesnė. Krizė dažnai mini daugelis politinių sprendimų priėmėjų. Pasitelkia ją kaip argumentą, kad galėtų pateisinti lėšų mažinimą socialinių paslaugų srityje. Manau, kad e, komisaras labai aiškiai pareiškė savo poziciją šiuo klausimu, kai dėl moterų reikalų komiteto Norėčiau pasakyti, jog norime, kad tie klausimai ir toliau liktų aktualūs, kad jie išliktų ir toliau mūsų darbo atvarkėje. Norime, kad neliktų darbų užmokesčių skirtumų už tą patį darbą, kad nebeliktų neligybės tarp vyrų ir moterų. Ir taip pat norime, kad apskritai moterų padėtis pagerėtų. Mūsų signalas siunčiamas turi būti labai aiškus. Ir, e, su, su, ir aiškiai parodantis, kokia yra padėtis Turime veikti ir neapsiriboti tik nacionalinę sferą. Turime veikti aukštesnių lygmenių, ES ir tarptautinių lygmenių. Kaip tai daryti? Numatant būtinasias saistančias priemonės ES lygmenių pirmai pradžiai, nes tai padėtų skatinti įvairovę ir socialinę lygybę. Tai yra visų nacionalinių parlamentų prioritetas kreipėmės į Europos komisiją, prašydami tokį pat aišku signalą pasiūsti kaip ir mūsiškis. Būtina taip pat imtis lyderystės šiuo klausimu. Svarbu, kad tie klausimai ES įmonių būtų laikomi ypač svarbiais. Todėl manau, kad šiandien būtina peržiūrėti ES teisės aktus susijusius su mūsų minėtomis sritimis. Pateiksiu pavyzdį. Esu pranešėja dėl socialinių paslaugų prieigos ir dėl direktyvos susijusios su šio nuostatų, su nuostatų šios įgyvendinimu. Mes žinome, kad daug įgyvendinimo direktyvų palieka veiksmų pernelyg didelę laisvę valstybėms narėms, kurios gali kaip tinkamos paskui organizuoti savo socialinės paslaugas. Bet dėl to krizė tik pagilėjo. Šiandien darbo užmokesčio skirtumas labai didžiulis tarp vyrų ir moterų. Moteris dėl to dažnai yra privestos dirbti per metus 95 dienas daugiau negu vyrai, jeigu nori uždirbti tiek pat pinigų, kiek vyrai. Ir šiandien tie tušti pažadai nieko nebereiškia. Mes norime, kad būtų priimtos teisinės saistančios priemonės, kad būtų galima efektyviau kovoti su iškeltomis problemomis. Vyrų ir moterų pariteto klausimas turi būti horizontalusis parite, e, prioritetas, kuris e, neturi būti sprendžiamas remiantis kažkokiais politiniais įsitikinimais. Tik taip mums pavyks vėl e, atgaivinti ekonomikos augimą. Mums visiems šie klausimai yra labai svarbus, mūsų komitetui labai svarbus. Jeigu taryba nepritars mūsų pozicijai, teks kauti su ją nes būtina, kad valstybės narės suprastų, kiek nuo krizės nukentėjo moteris. Galime pateikti statistinius duomenys, atsižvelgdami į nacionalinės realijas, tačiau svarbu yra štai kas - socialinė neligybė mūsų žemynė reikšmingai padidėjo ir tie skirtumai didesni atskiruose valstybėse narėse negu kitose. Mūsų piliečiai žvelgia į Europos parlamentą, kad jis dabar parodytų kelią. Ačiū, poniai. Ačiū, baigėsi mūsų posėdžio laikas. Pone Kasaka iš Latvijos ir prašom kalbėti trumpai. Ačiū už galimybę pasisakyti. Dėkoju už šią diskusiją ir už jūsų pasisakymą. 2008-aisiais Latvija e, ištiko krizė ir ji mūsų šalyje truko ketveris metus. Ir Latvijoje fiskalinės politikos teisės aktai buvo įgyvendinti kaip ir visoje Europos Sąjungoje, ir mes dabar siekime atitikti kriterijus e, prisijungti prie eurozonos. Taigi galbūt nieko blogo, jeigu laikomasi griežtos fiskalinės politikos, tai padeda įveikti krizę, tačiau neigiama šio reiškinio pusė yra ta, kad 35 procentai visų skurdžiai gyvenančių žmonių yra vaikai Latvijoje. Tai mes siekiame keisti šią padėtį, taip pat kovoti su būtiniu smurtu, privartinėmis santokomis dėl ekonominių tikslų, taip pat kovojame su taip vadinamais greitais kreditais, kurios, kurie priveda daugelį šeimų prie bankroto. Bet ką noriu pasakyti? mes kaip jauna demokratinė valstybė, išgyvenanti krizę, matėme, kad daugelis tarptautinių fondų atitraukė lėšas iš mūsų regiono ir neskiria lėšų nevyriausybinėms organizacijoms. Mes pasisakome už daugelio nevyriausybinių organizacijų uh, veiklą ir daug tų organizacijų dabar bankrutuoja, taigi mažėja balsų pasisakančių prieš smurtą, prieš moteris, korupciją ir panašiai. Ir todėl aš norėčiau iškelti šį klausimą šiame komitete ir paklausti, kaip keisti padėtį, ką daryti toms valstybėms narėms, kurios siekia stiprinti demokratiją, per nevyriausybinės organizacijas. Dabar matome, kad mūsų ta bendra reprodukcinių teisių interpretacija, kuri buvo visiems priimtina, dabar jau yra e, kvestionuojama. Ir mes matome, kad tai yra tokia tarptautinė tendencija. Taigi norime atkreipti dėmesį į tos pavojus, kurie kyla krizės e, sąlygomis dėl to, kad per silpnos nevyriausybinės organizacijos. Ir dar Latvija įgyventina labai daug politikos krypčių, siekdama gerovės ir siekdama gyvendinti kitus politinius tikslus. Taigi norime paprašyti pagalbos prisijungiant prie EBPO, kadangi tai mes iškėlėme kaip savo vieną iš naujausių uždavinių, nes keisdamiesi geriausia patirtimi tarptautinių lygmenių mes galime, galime geriausiai užtikrinti visų programų susijusių su lyčių lygybė įgyvendinimu. Mes jau aštuonius metus ES e, nariai daug jau padarėme, bet daug ką dar reikia daryti šioje srityje. Ačiū ir Dabar gal pelės. Prašom kalbėti labai trumpai. Ačiū. Norėčiau kalbėti vengrų kalbą ir pasistengsiu kalbėti trumpai. Aš esu šio komiteto narė, taip pat ekonomikos reikalų komiteto narė ir tai yra visai patogi, patogus komitetų derinys. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, su tuo, ką sakė pranešėja. Ir manau, kad e, toks požiūris yra labai mums parankus. Turime pripažinti, kad pirmiausia moteris labiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Ir galiausiai turime į visą tai žiūrėti iš europinės perspektyvos. Daug dar turi padaryti valstybės narės. Tenka didelė atsakomybė vyriausybėms, siekiant pagerinti moterų padėtį. Tai turi būti svarbiausias politinis prioritetas. Ir netgi krizės laikotarpio netgi nors yra mažinamos viešosios išlaidos, veiksmai turi būti įgyvendinami. Ir aš džiaugiuosi, kad Vengrijos vyriausybė imasi aktyvių veiksmų ir jau nemažai padarė, kaip ir sakė prieš mane kalbėjęs kolegos. Yra dvi iniciatyvos, kurios gyvendinamos ir kurios galbūt kol kas nedavė dar laukiamų rezultatų. Ir aš siūlysiu atitinkamus pakeitimus susijusius su šiomis iniciatyvomis. Viena iš jų yra draudimo srityje Mes uždavėme nemažai klausimų ir kol kas mums į juos nebuvo atsakyta, komisija neatsako. Man užduotas klausimas buvo, kaip mes galime pasinaudoti struktūriniais fondais ir strategiją 2020-iesiems. Taip, kad būtų galima skatinti moterų dalyvavimą įmonių valdybose Išklausiau, ką pranešėja sakė apie atlyginimų skirtumą. Savono sutarties 157 straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad e, skirtumų tarp vyrų ir moterų atlyginimų negali būti, taigi nemažai valstybių narių pažeidžia šį straipsnį. Ir aš manau, kad komisija ko gero nepakankamai vykdo stebėseną ir tai, kaip valstybės narės laikosi šių nuostatų. Pirmadienį aš parengiau deklaraciją, kurią ir iškeliamas šis klausimas ir norėčiau paprašyti jūsų palaikymo, kad mes galėtume užtikrinti tinkamą šių Lisabono sutarties nuostatų įgyvendinimo stebėseną. Aš linkiu visiems uh, didžiausios sėkmės darbe. Manau, kad visiems mums aktualūs praktiniai rezultatai. Ačiū. Netrukus baigsime posėdį ir vertimo tiksliau nebebus netrukus. Dar du kalbėtojai yra užsiregistravę. Komisijos atstovas, panas Maršėti, galbūt norėtų pasisakyti. Gal tai retorinis klausimas iš mano pusės, atsiprašau. Dėkuoju. Pone Pintelabara. Ačiū, ponė pirmininkė, už šią įdomią diskusiją. Noriu paminėti du dalykus. Manau, kad ponė Mohašartė parodė, kur yra tikroji problema. Komisijoje ir Europos parlamente vyko diskusijos šiuo klausimu. Tuo būdu buvo galima pasiekti sutarimo tarp atskirų frakcijų. Tai rodo, kad moterų klausimai yra svarbus visam parlamentui. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Jūs kalbėjote apie tam tikrus dalykus, kuriuos aptarėme šį rytą, aptarėme darbo užmokesčio skirtumą, paminėjome, kad moteris dirbo dažnai nesaugų, e, nesaugio darbo vietoje, mes gali bet kada jį prarasti, kalbėjome, kad dar tebe egzistuoja tam tikri mačio kultūros elementai, e, įdarbinant moteris, pavyzdžiui, minėti trečiuoju kriterijumi fizinė išvaizda moteriai, o vyrų kriterijų sąraše tokių kriterijų visai nėra. E, iš tikrųjų, yra labai keisti dalykai. Ilgus metus buvo bandoma stengtis įgyvendinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Daugybę metų buvo dirbama prie šitų dalykų. O šiandiengi vėl matome, kad ekonominė krizė siautėja ir, ir, ir greuna tai, kas buvo pasiekta. E, gali atsitikti taip, kad moteris dėl ekonominės krizės pra, praras savo teisės. Pone Mona Šafcijų, norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Ar Europos parlamentas čia negalėtų suvaidinti labai svarbos vaidmens, kaip ir Europos taryba, jo, jos parlamentinė asamblėje? Galbūt būtų galima įdėkti kažkokias politikas, kurios padėtų sutvarkyti problemas taip, kad krizė nepakenktų vienalyg moterims. Pone Morašartį, ačiū, ponė pirmininkė, už visus šios pasisakymus. Labai trumpai galėsiu apibendrinti. Norėčiau atsakyti į tuos du iškeltus klausimus iš ekon komiteto. Norėčiau, kad ekonomikos reikalų komiteto žvilgsnis e, pasiektų ir mūsų darbų barą, kad jūs pamatytumėte, ką mes darome, siekiam užtikrinti piliečių lygybę. Be abejo, mums reikia plėtoti verslumą, moterų verslumą skatinti. Be abejo, Europos socialinis fondas yra vienas iš tų svertų ir ko gero pagrindinis svertas, kuriuo būtų galima pasinaudoti, kad moteris galėtų sulaukti papildomų mokymų, kad jos galėtų rasti vietą darbo rinkoje. Čia vėlgi neužtenka tik pasakyti, kad pakaks skatinti moterų verslumą. Jeigu tas verslumas e, tik skatinimu ir baigsis, o paskui kažkokių pagalbos priemonių nebus, tai nieko neišeis. Tad tas pagalbos vėlesnės centras, kur dirba vyrai, moteris ar vyrai ir moteris, tai yra būtų labai svarbu nes negalima išsiųsti moters taip tiesiog į karą, e, nepadedant nieko. ES 2020 strategijoje minima verslumo idėja yra be abejo labai svarbus dalykas. Antra, jūs esate teisūs pabrėždami, kad Lisabonos Lisabos e, sutarties 157 straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad darbo užmokesčio skirtumų už tą patį darbą neturi būti. Tačiau žinote, daug kas yra numatyta ir nacionaliniuose teisės aktuose, kur kalbam apie moterų lygybę, bet neįgyvendinami tie teisės aktai. Tai yra pats blogiausias dalykas. Nes parlamentarai kolegos mums sako, įstatymę tokie dalykai numatyti, bet dėja taip Mums netaip ne, ne įdomu, kad įstatymuose ar raštuose egzistuoja tam tikri dalykai, reikia, kad jie veiktų praktikoje. Na ir trečias dalykas, prieš išleidžiant vertėjus į pietų pertrauką. Moters vieta visuomenėje nėra aiškiai numatyta. Aš esu šių klausimų istorijos specialistė ir galiu pasakyti, kad istorijoje yra daugybė pavyzdžių, kai matome, kad dėja E, ne, ne, ne viena reikšmė yra moters vieta, nes visuomenės e, gyvenimą lydi vairūs pokyčiai, kartais karai, kartais ramus laikotarpiai. O mes dabar matome, kad krizė yra tas momentas, dėl kurio kenčia moteris. Būtent dėl to politikai turi viena vertus priversti valstybės e, šias politikas traktuoti labai rimtai, bet taip pat labai svarbu mobilizuoti visą Europą, kad jis suvaidintų ekonominio stabilizavimo vaidmenį. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju visiems pasisakiusiems šiandien, dalyvavusiems posėdėje. Ačiū pranešėjams. Ačiū tiems, kas uždavė klausimus. Žinau, kad apmaudu yra dėl to, kad e, tenka nutraukti kalbėtojus, nebaigusius kalbėti, nes trūksta laiko. Ačiū sekretoriatui, ačiū vertėjams, atlikusiems puikų darbą ir, ir rengiant šį sustikimą. Ši diena diskusijų buvo labai naudinga. Aptarėme, ką žinome, aptarėme perspektyvas. Ir noriu užtikrinti, kad moterų reikalų ir lyčių lygybės komitetas ne, nesumažins savo pastangų siekdamas didesnės lygybės e, tarp vyrų ir moterų. Dėkoju.